Bien, je propose que nous commencions notre. Kągi, aš siūlau pradėti posėdį. Lauksiu, kol ponia Ajela baigs kalbėti. Ačiū. Taigi pradėkime posėdį. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti pirmininko vardu, kuris užtruko savo valstybėje, kuris turėtų prisijungti prie mūsų po pietų. Tačiau dabar, dar kalbėdamas su jumis, ne, neturiu 100 procentų patvirtintos informacijos, kad jis prie mūsų tikrai prisijungs. Norėčiau pasveikinti tarybos atstovus, Europos komisijos atstovus, audito rūmų atstovus ir taip pat padėjėjus, politinių frakcijų atstovus ir sekretariato darbuotojus. Jūs gavote mūsų paskutinio posėdžio 17 lapkričio protokolą. Jeigu nėra jokių pastabų ir jų nebus iki dienos pabaigos, tuomet jį laikysime patvirtintų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelias, kelias klausimus. Pirmiausia, dėl kalbų, kuriomis galima naudotis ir kuriomis galima klausytis, kuriomis galima klausytis mūsų posėdis yra taip pat transliuojamas vidiniu internetu. Ir labai prašau tinkamai pasirinkti mikrofoną. Net ir aš pats dabar suklydau. Rinkdamėsi mikrofoną pasirinkite tą, kuris yra kairėje. Dabar periname prie pirmojo darbos tvarkės punkto. Tai yra mūsų komiteto delegacijos vizitas Vengrijoje praėjus penkeriems metams po įstojimo, įgyvendinant ES fondus, kontrolę ir stebėseną. Ir aš iškart žodį suteikiu poniai Gresliai, kuri yra pranešė šiuo klausimu. Ja, dank, Labai ačiū, ponia pirmininkė. Aš vadovavau delegacijai. Mūsų viešnagė Vengrijoje buvo sėkminga ir kaip visada labai naudinga yra e, pasikalbėti su valstybių narių atstovais. Atvykę į Vengriją e, pastebėjome, kad reformos ten yra puikiai suvokiamos. Pirmiausia, e, valstybės tarnyboje mes pastebėjome, kad mus prieimė nauji žmonės, kurių ekspertinės žinios buvo aiškiai matomos daugelies ryčių, atsargiai tariant. Pati administracija iš esmės pakeista, kai kur yra panaikinta valstybės tarnyba ir mums iškilo klausimas, kaip tai paveiks Europos fondų lėšų įsisavinimą. E, turiu pasakyti, kad galbūt iš esmės nesame e, labai sužavėti e, pasikeitimų Vengrijoje, tačiau labai svarbu buvo sužinoti, su kokiais partneriais e, mums teks dirbti. Nekartą e, pokalbių metu ir kolegos man pritars e, pastebėjome, kad Vengrija skaudžiai kenčia ir nuo ekonominės krizės. Taip pat supratome, kad tenka dirbti su tokia valstybe nare, kurios viduje verda politinės kovos, su valstybe, kuri kovoja pati su savimi. Vis dėlto mes pastebėjome, kad ši valstybė narė stengiasi administruoti ES fondų lėšas profesionaliai kalbant apie e, vidaus struktūras ir apie lėšų skyrimą. Mes ypač panagrinėjome žemės ūkio fondų lėšų valdymą. Taip pat turime pasakyti, kad Vengrija iš esmės e, neketina e, daryti žemės ūkio reformų. Vidutinis žemės sklypas yra 2,5 hektaro Vengrijoje ir neketinama to keisti. Pastebėjome, kad e, ten, kur esama pažeidimų, pavyzdžiui, kai kuriuose projektuose, ketinama pažeidimus pašalinti. pastebėjome, kad Olaf kontaktinis centras Vengrijoje nebūtinai pasirengęs e, spręsti visas problemas. Mes parengėme e, tam tikras rekomendacijas e, Ir aš manau, kad gerai, kad apsilankėme Vengrijoje, nors Vengrija nėra pats problemiškiausias vaikas tarp kitų valstybių narių, tačiau vis dėlto labai naudinga buvo ten apsilankyti, susiformuoti savo nuomonę ir noriu padėkoti kartu vykusiems kolegoms, dėkoju sekretariatui už puikų viešnagės parengimą. Ačiū. Merci, Inge. Dėkoju, Inge, už pristatymą. Ar yra norinčių pasisakyti? Galbūt komisijos atstovai norėtų tarti žodį. Merci. Ačiū. Eh, grazie, signor Presidente. Eh, la... Ačiū, ponė pirmininkė. Parlamento misijos eh, apsilankimo rezultatai pristatyti apžvalgoje iš principo atspindi ir komisijos vertinimą. Vengrijoje administravimas vyksta veiksmingai, iš principo įvyko nemažai pokyčių. Tai susiję ir su tam tikra rizika, ir komisija nekartą tai akcentavo. Tačiau ta nauja organizacija, su kuria susitikome, dirba sklandžiai. Ir panašu, kad gan veiksmingai valdo ir fondų, fondų lėšas. Vengrija buvo labai centralizuota valstybė. Ir struktūrinių fondų val... lėšų panaudojimo valdymas buvo irgi centralizuotas. Vystimo ministerijos vykdoma veikla. Taigi toks būtų bruožas, kalbant apie Vengrijos valdymo sistemą. Uh, Na ir buvo pažymėta, kad e, buvo surasta atitinkamų problemų ir kad tas problemas vengrai sprendžia. Taigi, be jokios abejonės, komisija mano, kad vieša rinka, viešos sutartys ir jų valdymas turi būti patobulintas Vengrijos Pirmiausia, mums reikalinga, kad nacionaliniai teisės aktai būtų suderinti su bendrijos teisės aktais. Buvo pasiekta nemažai pažangos, na, o dabar beveik visos procedūros jau yra suderintos su tomis, kurios yra įtvirtintos bendrijos teisės aktuose. Yra dar keletas nesklandumų, tačiau daugumoje, daugumą atvejų vengrai jau yra suderinę savo praktiką su ES teisynu. Tačiau kartais reikia įvertinti ir tai, kaip taikomi atrankos kriterijai, kartais jie yra perdėm griežti. Ir pasiūlymų teikėjai, konkurso dalyviai, konkurso dalyviai patenka į tokią situaciją, kurios yra nenumatytos teisės aktuose ir tai iškraipo atitinkamai konkurenciją šalyje. Ir dėl to bendrijos ištekliai gal ir nėra visapusiškai efektyviai naudojami. Pavyzdžiui, dėl per didelių kaštų, kalbant apie investicijas, kurios bendrafinansuojamos yra ir iš struktūrinių fondų. Tačiau bendrai turime pabrėžti, kad Vengrija visai neblogai įsisavina struktūrinių fondų lėšas ir kad rezultatai yra geresni nei vidurkis, lyginant su kitomis struktūrinių fondų lėšas naudojančiomis šalimis. Vengrija vykdo įdomios, kūrybingos, novatoriškos veiklos šioje srityje. Taip, finans, taip vadinama finansinė inžinierija. Būtent šioje srityje, be jokios abejonės, Vengrija yra ta šalis, kuri geriausiai mobilizavo tas priemonės ir jas įdėgė. Priemonės ir struktūra yra gan sudėtinga ir buvo sudėtinga tas priemonės įgyvendinti, tačiau dabar rezultatai iš tiesų jau e, duoda tos priemonės duoda neblogų rezultatų. Tos priemonės ekonominiai veiklai daro didelę įtaką, didesnę nei atitinkamos nacionalinės priemonės. Ir kaip jau sakiau, tai yra jaučiama šalyje. Nors, aišku, dar Tai yra tik pradinė stadija, kadangi toms priemonėms reikia laiko, kad jos būtų visapusiškai įdėktos. Tačiau tai yra jau pozityvu, pozityvus mąstymas ir pozityvus dalykas. Dar vienas pozityvus dalykas yra tai, kad Vengrija įvykdė nemažai integruotų veiksmų susijusių su miesto kaimo aplinka. Arba bando kurti sinergijas mokslinio tyrimo, inovacijų ar paramos įmonėms srityje. Taigi bendrai situacija gan, opti, gan, gan gera, su šiokiais tokiais nesklandumais. Turime pasakyti, matyt, kad Vengrija struktūrinių fondų lėšomis naudojasi efektyviai. Ir aš manau, kad tam pritartų ir jūsų delegacijos nariai, ir komisijos atstovai. Pirmininkas, ačiū už pasisakymą. Šatsarmakakis. Greslė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegijai Greslė už pranešimą. Tai yra puikiai parengtas pranešimas. Ir manau, kad gerai, kad buvo nuveikta į tokią valstybę narę, kuri nebūtinai yra sąrašo viršuje, tačiau kurios atstovai galbūt e, nesitikėjo, kad mes e, joje apsilankysime. Uh, Kalbant apie lėšų įsisavinimo lygį ir vertinant pagrindinės problemas, pastebime, kad šios problemos yra nesvetimos ir kitoms valstybėms narėms. Klausimas, e, kas už ką atsakingas, kaip vyksta bendradarbiavimas tarp valstybės narės ir komisijos, kiek informacinės technologijos yra išplėtotos, tai yra tipiniai pavyzdžiai. Vengrijos atžvilgių turiu pasakyti, kad Vengrija yra gebanti mokytis. Ir tai aiškiai matosi ir iš pateiktos ataskaitos. Tuo tarpu yra nuolatinių pažeidėjų, kurie negali mokytis. Tuo tarpu Vengrija parodo, kad mokytis galima. Todėl tvirtindami e, biudžetą turime nepamiršti šių dalykų. Mes girdėjome iš komisijos nario Šemetos, kad Lenkija yra puikus pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis. Tuo tarpu Vengrija taip pat yra geras pavyzdys, kodėl Italijoje, Ispanijoje, Junktinėje karalystėje ar kitose valstybėse nesiseka įsisavinti struktūrinių fondų. Manau, kad reikia stengtis kai kuriais atvejais imtis griežtų priemonių ir kai kuriais atvejais ne tik nutraukti lėšų tiekimą, bet apskritai sustabdyti. Dar kartą ačiū kolegiai Gresliai. Madame Ayala Sender. Pone Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, yo también agradezco a la colega <clears throat> Gresle. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti poniai Greslė už jos pranešimą, taip pat už jos rekomendacijas. Man kyla pora klausimų dėl šio vizito. Tie klausimai turbūt e, būtų susiję ir su tuo, ką sakė komisijos atstovas bei kolega Hatsimarkakis. Jei atmintis manęs neapgauna, audito rūmų ataskaitoje buvo identifikuotos tam tikros problemos dėl e, to, kaip Vengrija panaudoja sanglaudos fondus. Tačiau čia šiame dokumente tai visai neminima. Iš dalies turbūt taip yra ir dėl to, kad e, fondų lėšų įsisavinimas yra laikomas svarbesniu elementu. E, jis yra akcentuojamas. Tad norėčiau paklausti, koksgi yra tas ryšys tarp vizito ir auditorumų nuomonės apie Vengriją. Antras klausimas dėl finansinės inžinerijos, kuri buvo minėta. Pritariu tam, ką sakė komisija. Tai yra svarbus elementas, aš tam irgi pritariu, nes labai svarbu Vengrijoje skatinti privačias investicijas. Vis dėlto norėčiau sužinoti, kokiuose sektoriuose matome geriausių, geriausią pažangą, geriausių rezultatų, kokios tai yra sritis, kokios MVI ir kokie yra rezultatai. Ačiū. Die, ehm, uh, Pone Ajela Sender kalbėjo apie audito rūmus, ar audito rūmų atstovai norėtų pasisakyti. Panašu, kad ne. Bogen. Yeah, uh, you, Chair. I, uh, I too would like to... Ačiū pirmininkė. Aš irgi dėkoju kolegoms už pranešimą. Ypač ačiū už rekomendacijas, kurios yra pateiktos. Tačiau skaitant pranešimą man kilo uh, klausimų ir ypatingai dėl dviejų aspektų. Visų pirma, viešieji pirkimai Ir klausimas būtų toks, ar kolegų nuomonė viskas vyksta teisingai ir ar nėra problemų šioje srityje. O antras elementas yra nusikalstamumas. Organizuotas nusikalstamumas, kuris yra paminėtas pranešimo 11 puslapyje. Puslapio apačioje yra užsimenama apie organizuotą nusikalstamumą, apie baudžiamojo teismo sprendimą E, tiksliau apie įstatymą dėl baudžiamųjų bylų ir norėčiau paklausti, ar tas naujas įstatymo pataisimas pagerins ar pablogins padėtį šioje šalyje. Dziękuję bardzo, panie. Labai ačiū, pana pirmininkė. Norėjau prisidėti prie padėkos žodžių mūsų delegacijai ir kolegoms viešėjusiems Vengrijoje. Jo labiau, kad viešnagė vyko, vyko atostogų metu, tiksliau laukiant atostogų, kai visi jau tik ir galvojo apie atostogas. Turiu pasakyti, kad vizitas tikrai naudingas. Tai yra bandymas e, sutrupinti mitą, kad naujosios, naujosiose ES valstybėse narėse fondų lėšos yra panaudojamos blogiau arba iš esmės blogai lyginant su senomis valstybėmis narėmis. Tokių mitų būta nemažai. Manau, kad būtent šio vizito Vengrijoje metu šiepai buvo sunaikinti. Ačiū už tai. Merci. Dėkoju. Nematau daugiau norinčių pasisakyti parlamentarų ir norėčiau. Atsiprašau, dar vieną kolegę matau nori pasakyti. Uh, Ačiū. Tur, trumpai atsakysiu į klausimus susijusius su audito rūmų pateiktais rezultatais dėl sanglaudos fondų pan, panau, lėšų panaudojimo ir viešų pirkimų. Vengrijos atveju komisija irgi vertino jau pirmąjį ISPA projektą, 2000-2003 metais jis buvo įgyvendinamas. Ir matome, kad nebuvo laikomasi viešų pirkimų taisyklių, buvo sistemingai atliekami auditai dėl viešų pirkimų, tačiau matome dabar jau pokyčių Vengrijos valdžios institucijos atsižvelgė į korekcijas, kurias pateikė komisija ir atitinkamai pakeitė taisyklės ir įgyvendinimo taisyklės ypatingai. Ir vienas projektų, kuriame lankėsi komiteto kolegos Budapešto vandenvalos įrenginiai ir tai yra puikus pavyzdys, būtent ten komisija pritaikė finansinės korekcijas, kurioms pritarė ir Vengrijos institucijos. Šis konkretus projektas buvo audituojamas ir 2007 metų DAS projekte, tai komisija nuolatos atlieka auditus viešų pirkimų srityje. Ta darėme ir pastaraisiais mėnesiais ir, kaip jau sakiau, dar randame šiek tiek problemų, bet matome taip pat, kad yra daug noro keisti procedūrų įgyvendinimą. Ačiū. Some, data... Gal pridursiu dar keletą duomenų dėl to, kokį poveikį finansinės priemonės davė. Duomenys buvo gauti praeitą savaitę stebėsinos komitete dėl ekonominės plėtros programos, tai yra labai svarbi dalis ir likščioliai tos įmonės įmonių skaičius, kurios gavo finansinę paramą finansinės išmokas gavo. Jų yra 5200 suma bendra, kuri buvo išmokėta. Valdymui centrinėje Vengrijoje, ten į atskirus regionus padalinta Vengrija, 230 milijonų eurų yra bendra suma. tai galima palyginti su visomis fondo lėšomis 700. Penkiasdešimt milijonų maždaug yra tokia bendra suma tame fonde. 750 milijonų. Taigi daugiau nei 25 procentai yra jau išmokėta. Na, aišku, reikia dar siekti daugiau pažangos, bet vis tiek tas pasiekimas jau yra ne, neblogas, lygin, kalbant ir apie tai, kad tokioms priemonėms įgyveninti prireikė nemažai laiko. Aišku, mikropaskolos yra dažniausiai naudojamos ir Vengrijoje yra nemažai produktų, garantijų, įvairių priemonių Aš komiteto nariams galiu pateikti daugiau duomenų, detalesnės informacijos apie visus tuos pasiektus rezultatus. Dėkoju. Pone Ayala. Gracias, presidente. Sí, solamente para, una, para pedir una concreción a la. Ačiū pirmininkė. Norėčiau detalesnės informacijos paprašyti iš komisijos. Kalb, minėjote vandenvalos įrenginius. Apie tą projektą, man atrodo, aš irgi ten lankiausi, bet tai jau buvo prieš kurį laiką. Ir man įdomu, ar Vengrijos atitinkamos institucijos galiausiai sutiko su tais pakoregavimais. Dokumente buvo sakoma, kad buvo numatyta galimybė panaudoti tas lėšas kitiem tinkamiem finansavimui projektam. Tad man įdomu, kasgi buvo su tom lėšom, kurios buvo panaudotos. Alors, le temps que la commission se concerte. Kol komisija dar rengėsi atsakyti, kol komisija rengėsi atsakyti, aš pats norėčiau užduoti klausimą. Nes diskusijose buvo kalbama apie viešuosius pirkimus, Mes iškirdome ponio Ruanį atsakymą, tačiau bendrai kalbant apie situaciją, apie tai, ką skaitome žiniasklaidoje, apie Europos įmonės ir tai, kaip veikia vietoje administracija, Jūs, aišku, kalbėjote, kad finansiniai pakoregavimai buvo pritaikyti viešų pirkimų srity, srityje, tačiau ir dėl vienašališkų sutarčių buvo e, išsakyta pastabų. Ir kas buvo padaryta tam, kad būtų išspręsta situacija, kai yra pasirašomos vienašališkos sutartys, galbūt komisija siūlė tarpininkavimą. Šališkai nutraukiamos sutartys, galbūt buvo siūlomas koks tai sprendimas kalbant apie viešosias, viešasias sutartis, viešų pirkimų sutartis, ar įsivaizduoju, jūs turite daugiau informacijos, nes toks elgesys sukuria įvaizdį, kad viešų pirkimų sritis neveikia efektyviai ir toms Europos įmonėms, kurios nukenčia nuo tokio elgesio, joms susidaro labai prastas įspūdis. Taigi, ką komisija yra padariusi tuo klausimu? que, que, que je comprenne bien ma question, hein, monsieur. Pone Ronija, čia kalbu ne vien tik tai Europos fondus. Tiesiog kaip yra taikomos taisyklės, viešųjų pirkimų procedūrų taisyklės. Akivaizdu, kad situacija Vengrijoje sukuria tam tikrą nelabai palankų įspūdį, kaip veikia viešųjų pirkimų sritis, Aš apie tai šiek tiek kalbėjau, kai kalbėjau apie tai, kad neproporcingai taikomi tam tikri kriterijai. Kad e, dėl tam tikros praktikos ne visos įmonės gali dalyvauti konkursuose, vertinant tai, kaip yra pritaikomos įstatymo nuostatos. Panašu, kad elgesys ne visada yra proporcingas, procedūros neproporcingos. Tačiau tos procedūros, bent jau mūsų teisininkų vertinimu, nebūtinai e, kenkia tų procedūrų legalumui. Tiesiog įstatymo nuostatos yra pritaikomos taip, kad tai šiek tiek e, iškraipo rinkos situaciją. Jūs darėte nuorodą į dar vieną elementą. Tai yra sutartys, kurios e, nutraukiamos. Kaip jūs puikiai žinote, Europos komisija neturi tiesioginių kompetencijų, tiesioginių įgaliojimų mm, šioje srityje. Tačiau mes suprantame, kad tai daro įtakos tinkamam struktūrinių fondų valdymui ir tam tikrais atvejais mes bandėme, aišku, atlikti tą tarpininko vaidmenį, pasirašant susitarimus tarp šalių, šalių. Vienu atveju, tarkim, metra keturi projekto atveju, tarkim, buvo manoma surasti ten tam tikros kritikos. Na ir galiausiai sutartie šalys tą sutartį pasirašė. Ir metr keturi projektas galiausiai buvo įgyvendintas. Tai čia konkrečiai konkursas buvo dėl metro tiesimo. Ir galiausiai tos abejonės buvo išsklaidytos, buvo bandyta išsiaiškinti, ar teisingai buvo įgyvendintas tas metro linijos teisimo projektas. Taigi turime informacijos, kad šiek tiek problemų yra susijusių su šia praktika. Mes sekame, stebime situaciją. Na ir jeigu tai daro įtaką mūsų finansuojamam projektui, mes tuomet e, pasinaudojame teisę įsikišti. Atsiprašau, kad grįžtu prie to klausimo. Ir, tačiau suprantu, kad Europos fondų atveju jūs darėte finansinius pakoregavimus, mano tikslus klausimus. Klausimas gal tai nesusiję yra su jūsų skyriu, skyriumi. Tačiau kaip panašu, kad viešųjų pirkimų taisyklės tam tikrais atvejais buvo pažeidinėjamos ir tai aišku yra konkreti Europos komisijos kompetencijų sritis. Ir pavyzdžiui, jeigu viena ar kita valstybė jaučia, kad jos įmon, įmonių atveju yra daromi tam tikri pažeidimai. Ir, pavyzdžiui, jeigu nėra, nutrauk, jeigu nutrauk, nutraukiamos sutartys vienašališkai, tuomet Europos komisija kaip ir turi teisę sureaguoti. Ir aš tiesiog norėčiau, kad jūs patikintumėte, kad vidaus rinkos taisyklės veikia Vengrijoje. Taip, Europos komisija, jeigu sužino, kad nelegaliai tas yra padaryta, ji reaguoja. Ir tie, kla, tie klausimai, kuriuos jūs iškėlėte, nebūtinai tie faktai, kuriuos jūs pateikėte, ne, nebūtinai yra susijęs su teisėtumo pažeidimais. Tiesiog e, kyla klausimų dėl tam tikrų teisės nuostatų, tam tikrų įstatymų nuostatų. Ir kartais tos įstatymų nuostatos nėra proporcingos. Tai yra sprendimas, kurį galima kvestionuoti, tačiau e, tai yra iš principo tokia problema, kuri buvo atskleista tam tikrais atvejais. Aš bendrai tos problemos vertinti negaliu, yra tam tikrų pilkųjų zonų, kur galima kelti klausimų dėl to, kaip buvo įgyvendintos ir pritaikytos įstatymo nuostatos ir ar tai tikrai leido užtikrinti veiksmingą e, lėšų valdymą. Oui, la députée européenne Ayala Sander aimerait avoir une réponse à sa question. Ar jūs galėtumėte atsakyti į ponios Ajelas Sender klausimą. Ačiū. Pirmininkė. Taip. Kalbant apie vandens valymo įrenginius Budapešte, ten būta problemų, tačiau ir sprendimų būta. Komisija pateikė prašymą padaryti tam tikrus pataisimus e, Vengrijos vyriausybė ėmėsi taisomųjų veiksmų, tačiau pasirodė, tačiau neaišku, ar yra, yra taip, kad e, tam tikros Vengrijos institucijos turi kitų prioritetų. Ir tais atvejais, kai reikia padaryti tam tikrus pataisimus, ar gali būti taip, kad e, fondai panaudojami kitiems tikslams? Question, Atsakant į šį klausimą, iš tiesų tie pataisimai, kurių prašė komisija, buvo 25 procentai nuo labai svarbios uh, darbų sutarties Budapešte. 250 milijonų vertė buvo visas projektas iš Sanglodos fondų. 25 procentai uh, pareikalauti dėl neteisėtai taikytų uh, procedūrų. Jei gerai prisimenu, 40 milijonų yra tie 25 procentai ir e, jūs esate visiškai teisi. Tai jei valstybė narė pritarė pataisimams, ji gali pasinaudoti um, kitie, kitoms leistinoms e, išlaidoms tomis lėšomis, kurios yra skirtos pataisimams. Uh, E, jei pataisimui yra korekcija yra nepritariama, tada tai e, yra daroma tik paprastas pataisimas. Das war jetzt doch eine schöne kleine Debatte. Pane Gresle, e, šie debatai puikiai atspindėjo, su kokiamis problemomis gali susidurti valstybė narė, kuri iš esmės galbūt netrodo turinti daug problemų, todėl labai buvo verta apsilankyti Vengrijoje. Pritariu kolegai Šacimokakiai. Iš ties problemos su kuriomis šalis susiduria, yra tikrai didelės. Kai kurių dalykų mes negalėjome suvokti. Pavyzdžiui, vandens valymo įrenginių projekto atveju mes finansuojame didžiausią projektą, tačiau yra nepagalvojama, kaip vėliau turėtų būti perdirbamos arba kur panaudojamos e, išvalyto e, dumblo šlangos arba vamzdžiai. Kita problema yra Jeremy projektas. Vėlgi neaišku, e, ar nereikėtų valdymo susijęti ir su vertinimu. Tai yra tokios temos, kurios mus domina. Pralėtas prakaitas tikrai apsimokėjo ir komisija dabar sužinojo kai kurios dalykus, su kuriais nebuvo susipažinusi. Manome, kad valstybių narių prievolė teikti ataskaitas turi būti sustiprinta, nes negalime leisti tokios situacijos, kai valstybės narės neinformuoja komisijos apie kai kurios dalykus. Aš e, čia išvelgiu poreikį veikti. Kalbant apie parlamentinę veiklą, susimaščiau apie vieną dalyką. Mes e, kalbėjome ir su nacionalinės e, parlamento nariais, klausdami, kaip jie vertina audito rūmų ataskaitas arba nacionalinės audito ataskaitas. E, išgirdome atsakymą, kad tos ataskaitos yra visiškai nenagrinėjamos. Ir aš dar kartą noriu pasakyti, kad jei jūs įsivaizduojate, kad problemas būtų galima išspręsti kai kurias funkcijas patikiant nacionaliniam parlamentui, tai būtų netinkamas sprendimas. Uh, nes panašu, kad e, tos ataskaitos parlamente nebūtų nagrinėjamos. Kartu su koordinatoriais galbūt turėtume pasvarstyti, ar nereikėtų įsteigti kompetentingų institucijų, regioninių kontaktų centrų, e, kurie teiktų vertinimo ataskaitas. Noriu padėkoti visiems delegacijoms nariams. Buvome tikrai puiki komanda. E, septyni komisijos pareigūnai dalyvavo delegacijoje. Mes Žinome, kad komisijoje dirba daug žmonių, tačiau e, tai, kad komisija buvo taip gausiai e, atstovavama, na, vargu ar tai buvo būtina. Pirmininkė, tiesiog norėjau pritarti tam, ką sakė ponė Greslė. Europos parlamente yra padalinys, kuris domisi santykiai su nacionaliniais parlamentais ir jeigu koordinatoriai pritartų, galbūt mums reiktų surenkti kokį tai platesnį susitikimą ir pakalbėti įvairiomis temo, temomis e, su nacionaliniu parlamento atstovais. Kiti komitetai juk tą irgi daro. Tai galbūt ir mūsų komitetas tą galėtų padaryti, tiesiog aptarti tuos klausimus, e, apie kuriuos e, dabar kalbėjo ir ponė Greslė. Pirmininkas, man atrodo, kad jeigu mes nacionalinius audito rūmus įtrauksime į tą kontrolės grandinę, tuomet, aišku, į tai bus įtraukti ir nacionaliniai parlamentai. Na, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimas biudžeto kontrolės rytyje, aišku, yra visai neblogas pasiūlymas. Taigi, ačiū poniai Ajalai Sender, kad ji pateikė šį pasiūlymą. Taigi, baigėme diskusijas šiuo klausimu. Ketvirtas darbo tvarkės punktas. Prieš jį aptariant dar norėčiau pasveikinti masyv, centrinio masyvo Prancūzijos viduryje esančio regiono atstovus, kurie atvyko į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Taigi plojimais netgi sveikiname šią delegaciją. Paprastai dažniau piliečiai atvyksta į plenarinius posėdžius, į komitetų posėdžius rečiau. Kągi, perėmėme prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto. Tai yra Europos audito rūmų specialioji ataskaita. E, nuo konfliktų nukentėjusiose šalyse per Junktinių tautų organizaciją skirstomų ES įnašų veiksmingumas ir efektyvumas. Tai yra ypač ypatingos e, aukštos kokybės ataskaitą, kurią pristatys audito rūmai. Tai yra pono Karel Piksten parengta ataskaita. Ir aš norėčiau, ponia Piksten, jūs pasveikinti, kuomet įvyko jūsų klausimai mūsų komitete ir pasveikinti dėl balsavimo rezultatų. Jūs buvote pasiūlytas savo valstybės narės kaip auditorumų narys. Taigi jūsų pasirodymas klausimuose buvo labai geras ir aš norėčiau jūs pasveikinti. Na, aš nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių ir kalbėti jau apie balsavimus plenarnėme posėdėje, bet vis tiek sveikinu Jūs dėl, pasirod... dėl pasirodymo mm, mūsų komiteto klausimuose. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau Jums labai šiltai padėkoti, padėkoti komiteto nariams už tai, kad e, parodė pasitikėjimą manimi klausimų metu. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad suklydau. Suklydau, nes kai matėme delegacijos narius einančius į salę, maniau, kad tai yra jungtinių tautų atstovai, organizacijų atstovai. Bet panašu, kad tai yra jūsų rinkiminės apygardos nariai. Taigi, taigi suklydau dėl to. Kaip žinote, kalba eina apie antrąją ataskaitą, apie jungtinės tautas. Pirmiausia, audito rūmai numatė buvo renkti tik vieną ataskaitą. Kodėl buvo taip nuspręsta, kad būtų galima sutaupyti laiko. Kodėl buvo atliktas šis auditas? Kodėl atliko audito rūmai šį auditą? Jį padarė dėl tri, trijų priežasčių. Pirmoji priežastis tai yra suma, kuri buvo numatyta. Suma, kuri labai smarkiai išaugo. 2001 metais 144 milijonai eurų, 2009 metais 935 milijonai eurų. Taigi suma smarkiai išaugo. Antroji priežastis, dėl kurios rengėme šį auditą, būtent koks buvo pasirinktas valdymas, valdymas, dėl kurio kilo problemų ir klausimų, tas bendrasis valdymas dirbant ES su kitomis tarptautinėmis institucijomis. Trečioji priežastis buvo tai, kad ypatingą susidomėjimą parodė Europos parlamentas ir konkrečiai šis komitetas e, tuo, kad šis auditas būtų atliktas. Prieš e, pradėdamas e, komentuoti tuos tris klausimus, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mūsų auditoriai, ir mes patys puikiai žinome, kad kai ES mokesčių mokėtojų pinigai yra skiriami jungtinių tautų organizacijoms tam, kad būtų padedama nuo konfliktų nukentėjusioms šalims, dažnai dirbama yra labai sudėtingomis aplinkybėmis ir tą mes puikiai žinome. Dėl to būtent komisija yra atsakinga už ES lėšų panaudojimą. Nors tos lėšos yra skiriamos tikrai labai sudėtingomis sąlygomis. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau iškelti, ponė pirmininkė. Audito prieptis. Taip pat, kiek informacijos gavome, kiek tos informacijos mums trūko. Ir norėčiau paminėti keletą pavyzdžių, jų yra daugiau ataskaitoje. Aš paminėsiu tik du pavyzdžius ir po to padarysiu apibendrinimus. Taigi. Pradėsiu nuo audito apimties. Auditas apima tris šalis - Iraką, Afganistaną ir Sudaną. ir taip pat nagrinėjame 19 projektų. Juos rasite priedę prie dokumento. Kągi mes vertiname audito metu? Vertiname veiksmingumą, taip pat tvarumą suteiktos pagalbos. 19 mano minėtų projektų sudaro daugiau nei 80 procentų visų ES lėšų, kurias išleido jungtinės tautos šiuose trijose šalise. Tad tai nėra šiaip pavyzdys, e, tai, kaip sakiau, sudaro 80 procentų visų ES skirtų lėšų, kurios buvo išleistos šiuose šalise 2006-2008 metais. Na, pačioje proceso pradžioje, audito pradžioje, mes tikėjomės, kad galėsime vykti į vietą į visas šias tris šalis, tačiau dėje mums pavyko apsilankyti tik tai Sudane, aš pats beje ten lankiausi ir dėl saugumo sumetimų mūsų komandos negalėjo vykti į, nei į Afganistaną, nei į Iraką. Tiek būtų apie apimtį auditų. Toliau, antras punktas - informacijos toka. Beje, apie tai jau kalbėjau ir praeitą savaitę, kai vyko klausimai. Mums tikrai nepavyko gauti pakankamai informacijos, tinkamos ir patikimos, geros informacijos. Taigi informacijos trūko, ir mūsų komandos negalėjo surinkti visų būtinų įrodymų auditui atlikti. Tai be abejo turėjo įtakos ir mūsų vertinimui pagal visas tris kategorijas e, - tiek tvarumui, tiek veiksmingumui. Ir e, kaip jau matėte paminėtą ataskaitoje, ypatingai daug problemų kilo dėl veiksmingo lėšų panaudojimo įvertinimo, nes negalėjome tiesiog to įvertinti e, net septynių projektų atveju neturėjom pakankamai informacijos. Manome, kad komisija turi laiku gauti gerą informaciją iš jungtinių tautų, kad būtų užtikrintas tinkamas projektų vykdymas, bet kol kas, kaip jau sakiau, viskas vyksta tikrai netaip. Dabar pereisiu prie poros pavyzdžių, kurie labai daug ką pasako. Dar daugiau pavyzdžių rasite pačioje ataskaitoje ir visi pavyzdžiai yra labai konkretūs. Dabar noriu pakalbėti apie septintą puslapį, pirmą lentelę, antrą pastraipą. Ten kalbam apie nepakankamą informaciją, pajėgumų, administracinių pajėgumų kūrimo projektai pietų sudane. Tie projektai būtent tuo konkrečiu metu buvo ypatingai svarbus. Koks rezultatas? Matome, kad 65 procentai išlaidų buvo pavadintos ankstesnėmis išlaidomis, previous expenditure. Ir viskas, daugiau jokio paaiškinimo nebuvo, nei kokie tai buvo kaštai, su kuo jie susiję, nieko, tik parašyta, kad tai buvo ankstesnės išlaidos. Mums tikrai dėl to kilo labai didžiulių klausimų, daug neiškumų, Tai akivaizdžiai rodo, kad informacija pateikiama komisija yra neišsami. Toliau, 21 puslapis, antra lentelė. Projektai, kurie nepasiekė numatytų rezultatų. E, minų e, naikinimo ir, ir valymo projektai, labai svarbus projektai. Kokie buvo numatyti tokių projektų rezultatai? Rezultatai numatyti buvo tokie - 26,6 kvadratiniai kilometrai. Tokį plotą išvalyti reikėjo nuo minų. Toks buvo ketinimas. Tačiau kiek realiai buvo išminuota? 1,6 kvadratinio kilometro. Taigi akivaizdžiai matome, kad mažų mažiausiai rezultatas, na, ne iki galo pasiektas. Tai akivaizdžiai rodo, kad trūksta veiksmingumo šių projektų. Ir pereisiu dabar prie paskutinės pastabos, kurią norėčiau paminėti. Noriu pasinaudoti šią progą ir pasveikinti pranešėją, ponę Grėslę, nes ji parengė puikų dokumentą. Tikrai nekartosiu visko, ką jį mini dokumente. Aš tikrai dabar detaliai nenoriu kartoti jos išvadų, nes visą tai detaliai aprašyta dokumente. Tik tai galbūt kelios pastabos iš mano pusės. Mūsų nuomonė, komisija visų pirma turi užtikrinti, kad projektuose būtų nustatyti aiškus tikslai, e, numatyta, kaip jų pasiekti ir kaip tai stebėti. E, tai, tai turi būti aiškiai išmatuojami rezultatai ir, kaip sakiau, tokie rezultatai turi būti nustatomi visiems projektams ir tai reikia padaryti prieš skiriant ES lėšas. Toliau antra pastaba. Mūsų nuomonė, komisija turėtų labiau akcentuoti projektų veiksmingumą, taip pat jų įvertinimą per visą gyvavimo ciklą. tikrai nepakanka tiesiog pasakyti, kad patirtos išlaidos yra tinkamos finansavimui arba kompensavimui. To tikrai nepakanka, tai turi būti viena iš būtinų sąlygų, tačiau tai nėra esmė viso projekto. Trečia pastaba. Tolesnio stebėjimo ataskaitos, jas komisija gauna iš jungtinių tautų ir tokios ataskaitos turi būti stebimos komisijos, turi vykti tas tolesnis stebėjimo procesas. Reikia užtikrinti, kad būtų identifikuojamos tolesnės problemos ir jos būtų sprendžiamos. Ir paskutinis signalas, toks, sakim, patarimas iš mano pusės, reikia imtis atitinkamų priemonių, tačiau ne tik tai tam, kad spręstumėm kažkokią konkrečią problemą, o ir tam, kad e, užtikrintumėm, jog jungtinės tautos laiku teiktų gerą informaciją ir ataskaitas. Nes jei to nebus daroma, tai bus pakengta komisijos kontrolės funkcijai. Dar vienas dalykas. Jei neklystų prieš porą savaičių, šiame komitete buvo a, kalbėta ir apie vidaus audito ataskaitas, buvo kalbėta apie tai, kad reikia daugiau skaidrumo jungtinių tautų atitinkamos institucijos ir organizacijose bet mes dabar gavome naujų dar įrodymų, kuriuos dabar tikriname ir žiūrime, ar mes imamės pakankamų priemonių, ar reikėtų daryti kažką daugiau. Tad būtų tiek, ačiū už bendradarbiavimą ir ačiū už tai, kad domitės šiuo klausimu. Ačiū. Dėkoju auditorumų atstovai, dabar ponia Kreslė pranešėja. Labai ačiū. Šis, mm, ši ataskaita yra ypatinga ataskaita. Tai yra jungtinė pagalba teikiama valstybėms. Primenu, kad vasario mėnesį jungtinės tautos parengė rezoliuciją šią temą ir aš nuo to laiko intensyviai domiuosi šią temą. Irakas, Afganistanas ir Sudanas. Ir yra tokios šalis, kurių vien pavadinimą girdint širpas kūnų nubėga. Neaišku, ar galime pasiekti tam tikrų rezultatų, kuriuos susibrėžiame. Tai reiškia, kad aš bandžiau pranešime pabrėžti kad tai, kad mums reikia daugiau informacijos iš jungtinių tautų. Jo labiau, kad e, susidurėme su bendro pobūdžio problemomis, bendradarbiavome su jungtinėmis tautomis, pasaulio banku ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Aš nuolat akcentavau e, pagrindinės problemas, e, žinodama, kad e, trijose konfliktinėse valstybėse esama labai gilių problemų. Tačiau būtina teikti tinkamas ataskaitas, ypač ES, kuri yra didžiausia donorė. Ir kol kas sulaukėme tik pažadų, tuo tarpu rezultatų nėra. Nepaisant to, spaudimas dažnai leidžia pasiekti tam tikrų rezultatų ir jungtinės tautos visai neseniai suteikė komisijai teisę susipažinti su vidaus dokumentais patvirtinančiais kai kurių lėšų panaudojimą iš tam tikrų finansinių programų jungtinėse tautose. Turiu pasakyti, kad komisija galbūt iki kito biudžeto planavimo etapo galės pateikti mums informaciją apie tai, kokios pinigų sumos yra teikiamos e, įvairiems projektams. Aš tikiuosi, kad mes iš tiesų sulauksime tos informacijos iš komisijos. Dabar kartais numatoma dviejų, trijų savaičių uh, um, terminai, per kuriuos reikia pateikti ataskaitas. Ir taip aišku, kad valstybės tikrai nesugebės per tokį trumpą laiką pateikti ataskaitos. Todėl turėtume daugiau dėmesio skirti lankstumui, juo labiau, kad mes kalbame apie valstybės kūrimą. Ypatinga problema yra patikos fondai. Patikos fondai yra nepaprastai svarbus. 60 procentų visų um, išmokų yra injekuojamos per patikos fondus. Tačiau iš 19 tik 3 projektai yra koordinuojami per patikos fondus. Tai reiškia, kad mes apskritai neturime informacijos apie tai, kaip e, juda didžiausi pinigų srautai. Mums pasisekė todėl, kad aš galėjau susipažinti su komisijos vidaus ataskaita apie patikos fondų e, lėšų panaudojimą. Audito rūmai teisingai pastebi, kad kalbant apie netiesioginės sąnaudas, e, tai yra administracinės sąnaudas, mes apie jas neturime jokios informacijos arba tos informacijos yra per mažai. Kartais yra kuriamos didesnės administracinės sąnaudos, todėl kad nepakanka informacijos kai kuriuose srityse. Todėl aš prašyčiau komisijos, kad ji pateiktų daugiau informacijos, galbūt atskirą ataskaitą apie tai, kaip veikia patikos fondai. Uh, E, kolegos viešie Lakviloje tikriausiai prisimins, kad ten taip pat veikė patikos fondas. Buvo pateikta informacija, kad šešiais milijardais eurų operuoja šis patikos fondas. Tačiau pasirodė, kad suma yra daug mažesnė, tik 2 milijardai. Aš manau, kad būtų protinga paprašyti audito rūmų parengti specialiąją ataskaitą apie patikos fondus. Turiu priminti, kad labai svarbi tema yra ir tos įsisenėjusios temos, tai yra didesnės informacijos teikimo galimybės, galimybės susipažinti su tam tikrais dokumentais. Ir aš turiu pasakyti, kad vis nusiviliu todėl, kad mes uh, į priekį judame labai lėtai, todėl vėlgi noriu kreiptis į audito rūmus, prašydama, kad e, ypač tada, kai mums reikės tvirtinti biudžeto e, įvykdymą, turėtume daugiau informacijos. Mm, jei situacija nepagerės, tikrai turėsime pasvarstyti, kokiu konkrečių žingsnių turėtume imtis. Manau, kad e, audito rūmų teikiama specialioji ataskaita yra labai naudinga, e, tačiau bendras įspūdis tikrai nėra geras, o jis yra toks, kad mes tikrai sustoja vietoje. Noriu padėkoti audito rūmų atstovams. Aš daug bendravau su komisijos atstovais, audito rūmų atstovais, jungtinių tautų organizacijos atstovais, įvairiomis organizacijomis. Ir turiu pasakyti, kad mes iš ties e, tikimės didės, daugiau informacijos, ne tik paaiškinimo, kad pasaulis yra labai sudėtingas. Dėkoju. Prieš suteikdamas žodį politinių frakcijų atstovams, dar norėčiau paklausti, gal komisijos atstovas pana Šmitas norėtų pasakyti šį beitą. Taip, ačiū ponė pirmininkė. Komisija sveikina ataskaitą. Ir gal aš tik tai sureaguosiu į keletą klausimų, kuri pranešėjos komentaruose ir rekomendacijose atsispindi 10 punktų 6-7 pranešėjos ata, pranešime apie tai kalbama. Pirmiausia, dėl ketvirtojo punkto pranešėja kelia atsiskaitimo klausimą, atskaitomybės klausimą. Mes norėtumėme padėkoti komitetui už paramą ir praeitų metų balandžio mėnesį mūsų bendros ataskaitų rengimo gairės buvo parengtos, kur mm, išdėstomi ir komisijos ir jungtinių tautų lūkesčiai, ko mes tikimės tose ataskaitose ko mums būtinai reikia jose, kaip pranešėja ir teigia, mes pasikliaujame tomis ataskaitomis ir kyla ir kokybės, ir savalaikiškumo e, problemų. Taigi ir parengėme tas ataskaitų rengimo gairias. Su jungtinių tautų partneriais sutarėme, kad tas ataskaitų teikimo gairias įgyvendinsime ir po metų, 12 metų pavasarį įvertinsime, uh, kitoje darbo grupėje, ar tos bendros ataskaitų rengimo, rengimo gairės davė rezultatų ir pateiksime ataskaitą parlamentui apie tai, kokia yra mūsų vertinimų situacija. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pakomentuoti, yra efektyvumo ir veiksmingumo klausimas pranešėjos šeštame punkte. Pranešimo apie tai kalbama ir ponas Pinkstenas apie tai užsiminė. Tiesa, kad komisijos patikrinimai yra ex ante būdu atliekami ir mes patikriname, įvertiname, ar laikomas yra sąlygų ir tose valstybėse tikrai labai sudėtinga atlikti vėlesnes poveikio įvertinimo ataskaitas. Na ir komisija delegatūra jau turi sudane, taigi Tokiu, tokiu atveju mums dirbti yra lengviau, bet kitose dviese valstybėse darbas yra kur kas sudėtingesnis. Bet kyla ekspost vertinimo problema, apie ką kalbėjo ir pranešėja. Ir, kaip žinote, komisija pateikė pasiūlymą naujame finansų reglamente 57,6. 57, 5 kur kalbama apie bendrą valdymą ir mes tikimės, kad bus išspręstos atitinkamos problemos ir mūsų partneriai tai tinkamai sureaguos. Taip pat norėčiau dar paliesti ir vilkinimo klausimą, nes septintame punkte pranešėja kalba apie tai, kad reikia realistiškus laiko terminus nustatyti. Suprantu, kad tai yra problema, tačiau tai nėra ta problema, kuri yra aktuali tik mūsų darbui su jungtinėmis tautomis ta problema yra aktuali ir visais kitais atvejais, kuomet e, dirbame sudėtingomis sąlygomis. Ir aišku, yra priežasčių e, pratesti terminus, pasikeičia sąlygos ir taip toliau. Ir jeigu komisija nori pasiekti tų pirminių tikslų ir užsitikrinti atitinkamas investicijas, galbūt geriau yra dar palikti porą mėnesių, kad projektas būtų užbaigtas, o ne jį stabdyti. Tačiau gali būti ir netinkamų priežasčių, kodėl yra vilkinamas projektas. Taigi aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad reikia sukurti bendrą stebėsenos, vilkinimų stebėsenos sistemą, tiesiog patikrinti, įsitikinti, ar tas vilkinimas yra pateisinamas ar ne. Ir tai yra aktualu ne tik tai mūsų bendrai su jungtinėmis tautomis vykdomiems projektams. Taigi taip pat yra bendriniai veiklos rodikliai ir mes tiesiog bandome kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti, ar tas vilkinimas yra pagristas ar ne. Ir pabaigai dar norėčiau pozityvę informaciją pateikti. Prieiga prie auditų. Dėkojame parlamentui už paramą. Junktinių tautų agentūrų vykdomosios valdybos UNICEF, maisto programa ir visos kitos agentūros nusprendė Europos komisijai pateikti savo vidaus auditų ataskaitas. Tai yra sveikintinas dalykas ir tai yra ženklas rodantis, kad darbiniai santykiai, Europos komisijos darbiniai santykiai su jungtinių tautų agentūromis yra labai pagerėję, konstruktyvūs ir, aišku, mes e, daug ko pasimokome ir daug ką sužinome iš jungtinių tautų agentūrų vidaus audito ataskaitų. Taigi tiek ir mielai atsakyčiau į klausimus, jeigu jų būtų. Dėkoju, ponui Šmit. Pone Jala, jūs, Jala, jūs e, prašėte žodžio? ir po to pono Šacimarkakis. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat e, sveikinu ponę Grėslę, parengus šią antrą ataskaitą, šią antrą dokumentą. Ir tai jau panašu, kad tampa kokobu tam tikra gyvenimo istorija renkti tokias ataskaitas, ypač tais atvejais, kai mes bendradarbiaujame su kitom tarptautiniam organizacijom ir norime matyti pokyčius, norime, kad padėtis keistusi. Kaip komisijos atstovas sakė ir kaip ponia Grėslė antrame punkte savo dokumento sako, mes galime pasiekti pažangos, tai yra įmanoma, tai yra teigiamas dalykas, Tad e, sveikinu mus visus, kad darome tam tikrą spaudimą, taip pat ir komisijai. Norėčiau užduoti klausimą komisijai dėl laiko terminų priimant šiuos sprendimus, ypač kalbant apie vykdomasias agentūras ir apie tai, kada jos turi parengti ataskaitas ir pateikti jas komisijai. Kokie yra laiko terminai? ir ar jie taikomi visom agentūrom ar ne, nes aš žinau, kad ne visos agentūros yra pateikusios ataskaitas. Ir manau labai svarbu užtikrinti, kad būtų daromas toks spaudimas agentūrom, kad jos pateiktų tas ataskaitas. Toliau kitas klausimas e, komisijai, taip pat ir auditorumų atstovui. Ar ataskaitoje pateikti pasiūlymai tikrai yra realistiški? vyko tos mūsų žymiosios diskusijos apie klaidų lygį ir skaičių. Aš mieliau kalbėčiau apie rizikos lygį. Tačiau žvelgiant visus šiuos projektus, mes matome, kad jie dažnai susijęs su politiniais sprendimais, bet to nepamirškime, kad jie vykdomi konflikto zonose. E, mes e, suprantame, kad iš mūsų tikimasi tam tikrų veiksmų, žmonės nori, kad mes imtumėmės veiksmų šiuose teritorijose ir regionuose, tačiau mes e, turime suprasti, kad kils problemų bandant kontroliuoti lėšas. Aš suprantu, kad eksantė kontrolė labai dažnai yra sudėtinga, tačiau reikėtų užtikrinti bent jau ekspost kontrolę ir dėl jos reikėtų dvišalių deklaracijų. manau, kad jei prašytumėm tokių ataskaitų, tai duotų daugiau aiškumo. Taigi, ar tikrai tie pasiūlymai yra realistiški? Man atrodo, kad rizikos lygis siejamas su šiais projektais galbūt turėtų būti numatomas ex post dvišalėse deklaracijose, o ne kaip nors kitaip. Ir galiausiai dar vienas dalykas. Matau, kad vis kartojasi ir išlenda ta pati problema – ją mačiau jau 2-3 kartus auditorumo ataskaitoje ir dabar ją matau ir Irako atveju. E, mes nuo pat pradžių pasisakėme prieš konfliktą, tačiau e, matome, kad yra papildomų problemų. Kaip suprantu, dabar 70 procentų visų išlaidų yra nebūtinos. E, ir komisija susidūrė su problemom, uh, nes tos išlaidos yra nepagrystos ir nepaaiškintos. Taigi, kodėl taip yra? Ir galiausiai, pirmininkė, e, jei leisite, norėčiau panupinsen dar vieną klausimą užduoti. Buvo sakoma, kad galbūt reikia konkretesnės informacijos, kad ji buvo pateikta poniai Greslė. Bet aš norėčiau, kad tokia informacija, jeigu jos buvo, būtų paviešinta visiems komiteto nariams. Tai tikrai būtų įdomu mums visiems, tai taip pat būtų naudinga. Juolab, nepamirškime, kad kandidatas dar bus tvirtinamas tik tai per plenarinę sesiją. Ir jeigu informacija yra teikiama tik dvišalių pagrindų, tai gali sukelti tam tikrų problemų. Ponas Hatsimarkakis. Noriu pagirti poną Pinksteną už parengtą ataskaitą, nes labai retai sulaukėme tokios aiškios struktūros, e, aiškaus pristatymo e, ataskaitos. Taigi labai ačiū Jums už tai. Noriu užduoti klausimą komisijai ir Jums. Matydamas, kad ES Finansinė pagalba jungtinėms tautoms ir šalims teikiama per konkrečius projektus. Aš aišku esu už tai, tačiau turėtume pabrėžti, kad vieną ar kitą projektą finansuoja būtent ES. Antras, ta finansinė parama yra teikiama per įmokas patikos fondams arba konkrečioms jungtinių tautų organizacijoms. Tai man vertinant šias visas galimybės, e, iškyla klausimas, ko, ko tuo yra siekiama. Nes turint omenyje tai, kad e, patys pinigai yra surenkami iš valstybių narių. Ir aš ir kolegų norėčiau galbūt paklausti, ar nereikėtų savo donor, administravimo veikloje apsiriboti tais projektais, kuriuos mes patys galime koordinuoti jungtinių tautų vardu. Vietoj to, kad surinktume pinigus, skirtume juos jungtinėms tautoms, o jungtinės tautos tada skirtų tos pinigus konkrečioms valstybėms. Kreipiuosi į poną Pinksteną, nes jis turi ir politinės patirties šioje srityje. Ar jūs nemanote, kad protingiau būtų valstybėms narėms suteikti daugiau veikimo laisvės, jo labiau, kad jos yra e, saugumo tarybos narės, e, jungtinės e, asamblė, generalinės asamblėjos narės, mes ne. Ponas Garis, po to ponas Balčytis. Ja, die Frage, wollen wir das... Na, klausimas, ar mes norime kitais kanalais tuos pinigus e, kaip donorai atiduoti, e, perduoti ar ne, tai yra nu, savotiškas klausimas. Ir aš bandžiau tai pabrėžti ir rengdamas pranešimą apie Afganistaną. Kitas dalykas, jungtinės tautos gali nueiti daug toliau nei Europos Sąjunga. Uh, Aš labai ilgai svaršiau, kaip man reikėtų nuvykti į Afganistaną. Mūsų delegacijos pirmininkas paminėjo, kad už žaliosios zonos Afganistane jie netgi negali mūsų nugabenti. Taigi, e, tikrai yra skirtumas, ar mes gyvensime e, labai. E, griežtai saugomame viešbutyje ar bandysime nuvykti į kažkokias nesaugomas teritorijas, kaip jungtinių tautų atstovai. Aišku, ši problema tikrai yra sudėtinga. Sudėtinga yra daryti kontrolės apie jas nepranešus. E, amerikiečiai kartais, pavyzdžiui, gali imti ir e, atvykti į mokyklą, suskaičiuoti, kiek ten yra kompiuterių, o kitą dieną išskridę jie jau nebežino, ar tie kompiuteriai dar bus mokykloje ar ne. Tačiau tokių spontaniškų patikrinimų padaryti mes negalime. Uh, Todėl noriu pabrėžti, kad jungtinės tautos tikrai gali nuvykti ten, kur ES negali. Manau, kad turime teikti finansavimą jungtinėms tautoms. Aišku, čia yra tam tikrų apribojimų, galima apsiriboti tam tikromis e, sritimis, regionais ar valstybėmis, kurioms teikiama pagalba. Dėl ES matomumo. Jei Čia turiu pasakyti, kad mano um, pozicija kiek prieštarauja pranešėjos pozicijai. Jei mes skiriame pinigus patikos fondams ir jei tai darome todėl, kad žinome, kad pinigai tada pasieks tas rytis, kurių mes nepasiekėme, turime nepamiršti ir tai, kad mes kuriame tam tikrą sverto sistemą, nes e, tam tikros mokyklos gali būti finansuojamos per patikos fondą Ir jei mes užsimanysime staiga pamatyti, kokios plytos iš mūsų projekto buvo nupirktos toje mokykloje ar kokie projektai, tai e, tai neveiks, mes tikrai nematysime to rezultato. Mes galime konkrečiai sužinoti, kiek pinigų buvo skirta, galima sužinoti, kaip tos lėšos buvo panaudotos veiksmingai ar neveiksmingai, efektyviai ar neefektyviai. Tačiau, jei e, kažkokią dalį pinigų skiriame patikos fondai, fondui ir norime žinoti, kas konkrečiai iš tų mūsų pinigų buvo padaryta, tai tai yra praktiškai neįmanoma. Kitas dalykas Informacijos teikimas. Tai yra problema, e, kurią aš bandžiau vėl ir vėl išsiaiškinti jau nuo 2009 metų. Aš manau, kad jei, e, jei Europos Sąjunga taptų jungtinių tautų nare turinčią juridinį statusą, gal kas nors ir pasikeistų, gal nebeliktų tam tikro institucinio blokavimo, jei pasikeistų jungtinių tautų sąranga. Tačiau dėje mes nesame traktuojami kaip pilnateisiai nariai jungtinėse tautose ir aš tiesą pasakius tai suprantu. Ir su ta mūsų situacija susijusi ir kita problema, su kokia informacija mums bus leista susipažinti, nes mums leidžiama susipažinti su ta informacija, su kuria susipažįsta nepilnateisiai jungtinių tautų nariai. Dar vienas klausimas audito rūmų atstovui ir komisijai. Aš supratau, su, su, analizuodamas visą medžiagą supratau tai, kad esama skirtumų, kaip yra, panau, kaip yra vertinamas FAFA susitarimas. Manau, žinau, kad jungtinės tautos yra patenkinto susitarimu, audito rūmai tuo tarpu pabrėžia, kad šio susitarimo nepakanka, juo labiau, kad remiantis FAFA pagrindu vis dėlto nesulaukiama pakankamai informacijos. Kitas klausimas, jei taptume tikraisiais nariais, ar kaip nors pasikeistų FAFO susitarimas. E, kitas e, dar klausimas - nevyriausybinio organizacijų veikla. E, turime pasvarstyti, kokiu kokius reikalavimus turėtume numatyti nevyriausybinėms organizacijams? Ar mes kaip donorai turėtume numatyti tam tikrus reikalavimus? E, turime panalizuoti, kaip atsirado kai kurios nevyriausybinės organizacijos, nes turint omenyje tai, kad e, kartais e, pačioje Europos Sąjungoje keliami tikslai yra nerealūs. Tai pagalvokime, kiek realūs tie tikslai gali būti tokioje valstybėje, kuri yra suskaidyta ir vis dar purtoma įvairių karinių konfliktų. Tokie klausimai pranešėjai, ponui Pinkstenui ir komisijos atstovai. Euh, Dėkoju. ES nėra jungtinių tautų e, nare dėl to, kad tai yra, nėra tauta, ponas Balčytis. Ačiū pirmininkai. Iš tikrųjų, susipažinus su šituo dokumentu, e, kilo keletas tokių klausimų, todėl kad e, gyvenimas yra iš esmės pasikeitęs ir ypatingai pas mūsų taip pat e, Europoje po Lisabono sutarties įsigaliojimo faktiškai už visus lėšas, kurias mes patvirtiname parlamento posėdžio metu, patvirtinam biudžetą, esame atsakingi taip pat pilnai ir turime atsiskaityti prieš e, savo rinkėjus ir aišku prieš e, savo valstybės, kurios įneša tam tikrą dalį į bendrą biudžetą. Ir todėl šiandieną man kilo toks e, klausimas, ar iš tikrųjų ta sistema, kuri egzistavo iki šiol, jinai turi būti ir toliau įgyvendinama arba tobulinama tik tais labai nedaug. Mano supratimu, reikia iš esmės keisti atsakomybės klausimą. Aš jau šitą kalbu ir dėl kai kurių sanglados lėšų įsisavinimo ir mes matom, kaip truputį žingsnis po žingsnio einam šitą linkmę. Ir e, todėl mano toksai būtų klausimas Europos komisijos atstovai, kuris paminėjo 57 straipsnį, kuriame yra numatytas e, žymiai e, galbūt efektyvesnis bendrasis valdymas. Ir ar tai reiškia, kad šito bendro valdymo išdavoje bus e, pilna atsakomybė už tas lėšas, kurios yra skirimas jungtiniam tautom, kad pilna atsakomybė Europos komisijos ir kad mes iš tikrųjų ateityje jie patys pateiktų, pasiūlytų ir kurtų naują sistemą, kuri leistų įvertinti šitų lėšų panaudojimo efektyvumą ir jų veiksmingumą. Ačiū labai. Merci, Monsieur Erenhauser. Ačiū, ponas Aranoza. Mm, ja, herzlichen Dank. Labai Ačiū. Noriu sureaguoti į pono Gairio mintis ir padaryti jo klausimo santrauką. Aš pats daly, lankiausi pietų Sudane ir pastebėjau, kad ten situacija tikrai yra sudėtinga, ypač infrastruktūros. E, ir aišku, investicijos nebūtinai tinkamai įsisavinamos e, tose šalyse. Todėl toks bendro pobūdžio klausimas ar trūkumai, kurie buvo pastebėti susijęs su bendru valdymu arba kitaip tariant, ar tiesioginis komisijos koordinavimas galbūt turėtų tvaresnių rezultatų tokiu atveju. Eh. Ačiū. Kągi, prieš baigiant diskusijas dar norėčiau paklausti, ar audito rūmai dar norėtų kažką pasakyti ir galbūt Europos komisija taip pat. Merci, monsieur le président. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti komiteto nariams už tai, kad e, aktyviai sudalyvavo šiose diskusijose. 5-6 puslapius užrašų pasidariau diskusijose. Ir norės, norėčiau trumpai pakomentuoti visus iškeltus klausimus. Pirmiausia, pranešėjos ponios Greslė pastabos. Norėčiau jai padėkoti už tas labai pozityves pastabas. Uh, Ji kalbėjo apie daugiašalius patikos fondus ir netiesioginius kaštus. Ir iškėlė klausimą, ar audito rūmai galėtų atlikti specialiuosius auditus dėl šių konkrečiai daugiašalių patikos fondų mes atsižvelgiame į mm, tuos prašymus, reikalavimus, kurie atsispindi ir pranešime. Pažvelgsime į darbų grafiką ir pažiūrėsime galbūt kitais metais, nes yra planuojami atitinkami auditai ir specialiasias ataskaitas, audito ataskaitas turime įtraukti į tą bendrą darbų programą. Taigi mes atsižvelgiame į tokį prašymą, reikalavimą. Ir taip pat norėčiau e, pasinaudoti galimybę ir poniai Ajelai pasakyti, kad jūsų pranešėjai aš teikiau šiek tiek daugiau informacijos, papildomos informacijos. Ne dėl to, kad ta informacija būtų skirta tik tai jai, bet tiesiog, kad ji galėtų laisvai tą informaciją pasidalinti su jumis. Tačiau, kadangi ji yra pranešėja, tai normalu, kad audito rūmai pirmiausia ir kreipiasi į pranešėją. Tiesiog konkrečiai čia kalbant apie vieną punktą, man atrodo, devintąjį jos e, pranešimo e, devintąjį punktą, ten aš gal daugiau informacijos jai pateikiau. Tikrai nenorėjau kažkaip e, nuslėpti nuo jūsų tą informaciją. Aš nekomentuosiu Europos komisijai skirtų klausimų, aš manau, kad ji pati juos atsakys kiti klausimai, informaciniai klausimai, klausimai kuriuos iškėlė ponia Ajala. Argi, ar tie pasiūlymai yra realistiški ir kokia yra klaidų rizika? Tai yra labai svarbus klausimas, tačiau reikia suprasti, kad jeigu yra atliekamas auditas apie tai, kiek efektyviai yra panaudotos lėšos, tuomet yra vertinamas efektyvumas, veiksmingumas ir tvarumas. Būtent tą mes ir padarėme. Ir aš savo pasisakymo pradžioje minėjau, kad Europos komisija su jungtinėmis tautomis turėjo dirbti tikrai esant labai sudėtingoms aplinkybėms. Taigi tai yra įrašyta ir į ataskaitą. Tačiau supraskite, kad ne audito rūmai turi kalbėti apie tai, kokia yra toleruotina klaidų rizika. Tai yra, aišku, labai įdomus diskutuotinas klausimas e, parlamentui ir komisijai. Ir galbūt tos diskusijos būtų labai naudingos e, toms institucijoms tarpusavyje apie tai pakalbėti. Tačiau jeigu įvyks tokios diskusijos e, tų trijų ataskaitoje minimų šalių atžvilgių, čia matyti ir ES mokesčių mokėtojas turi pasisakyti. Taigi diskusijos yra labai delikačios. Uh, ir galbūt e, Europos komisijai ir Europos parlamento nariams e, at, gal, gali atrodyti racionalu nustatyti kažkokį tai konkretų procentą, bet galbūt mokesčių mokėtų tas procentas nebus racionalus ir įtikinamas. Taigi tai yra diskusija, bet toje diskusijoje audito rūmai, kažin ar turi dalyvauti. Mes atsižvelgėjome į parlamento komisijos nuomonę šiuo klausimu. Tačiau aš manau, kad tas klausimas jau ir yra aptarinėjamas šių dviejų institucijų. Tai, ką sakė ponas Šacimarkakis, tai daugiausia skirta komisijai tie klausimai, yra valstybių, koks yra valstybių narių vaidmo ir komisija teisingai paminėjo, kad naujame finansų reglamente bus apibriešta ne tik Europos komisijos atsakomybė, bet atsakomybė bus perduota ir kitiems partneriams. Dėl matomumo, aišku, matomumo klausimas yra labai svarbus, tai yra diskusijų dalis, ar norime daugiau matomumo, ar galime taikstyti su mažesniu matomumu, vėlgi tai yra politinių diskusijų objektas. Bet aš nemanau, kad dauguma parlamentarų norėtų, kad ES būtų labai matoma. Mano bent jau tokia yra bendrai susidariusi nuomonė, išklausius visų diskusijų, įvairių diskusijų šiame komitete. Ponui Gajeriui. Kur ES nueiti negali, ten gali nueiti jungtinės tautos. Taip, tai yra tiesa. Ir kalbant apie jungtinį valdymą, čia ir taip yra labai aišku, kad jungtinės tautos dalyvauja įvairiose projektuose, e, įvairiose konfliktų kamuojamose šalyse, kur ES nematyti. Mes nesakome, kad neben, nenorime bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis. Jei komisija nori dirbti su jungtinėmis tautomis, gerai, tačiau e, turi būti užtikrintas skaidrumas e, ir teisingas e, pinigų panaudojimas, turi būti gera ataskaitų teikimo sistema. būtų gerai sulaukti kai kurios informacijos iš komisijos iš anksto, kaip minėjo ponė Greslė. Informacijos teikimo problema yra tokia. Vis dar galime diskutuoti apie tai, Prieš dvi savaitės buvo aptartas e, įdomus pranešimas. E, mes išklausėme mm, labai sudėtingą pavardę turinčio komisijos nario e, pasisakymą. Aš grįžau į savo tarnybą, kalbėjau su savo direktoriumi ir išgirdau štai tokį atsakymą, kad dar ne dabar. Taigi mes turime stebėtojo statusą ir kai FAFA, dėl FAFA yra derimasi su komisija, visos informacijos gauti negalime. Dėl FAFA susitarimo. Ne taip jau seniai e, audit auditorių buvo klausima, kla, prašoma peržiūrėti tikrinimo išlygą, verification clause. Buvo prašoma panaikinti šią išlygą, tačiau tai reikštų, kad mes galbūt nenorėtume teikti visos galimos informacijos komisijai arba parlamentui. Taigi šis klausimas vis dar atviras. Dar vienas parlamento narys kalbėjo apie atskaitomybę, apie 57 straipsnį, apie jungtinį valdymą. Jei jūs panagrinėsite naują finansinio reglamento redakciją 178 straipsnėje, pamatysite, yra numatyti tam tikri sistemos pakeitimai. Ir mes tuo ir siekiame daugiau atsakomybės suteikti toms organizacijoms, su kuriomis dirba Europos komisija. Tačiau svarbu tai, kad galų gale kažkas turi atsiskaityti ir mums tai yra komisija. Net jei aplinkybės yra labai sudėtingos, net jei komisija bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, vis dėlto tai jie turi atsiskaityti. Ir aš negaliu teisti tos procedūros, tačiau, kai išleidžiami mokesčių mokėtojų pinigai, manau, kad turi būti įmanoma kai ką įvardinti, vieną instituciją įvardinti, kad ji yra atskaitinga, ji turi atsiskaityti už išleistas lėšas. Paskutinis kalbėtojas ponas Ehrenhauseris. Atsakydamas jam turiu pasakyti, kad kalbant apie tiesioginį valdymą, ir čia nenoriu viršyti savo kompetencijų, ir turiu pasakyti, kad e, pono Gairio pranešime prieš dvi savaitės taip pat buvo laikomasi to paties požiūrio. E, turime atvirai žiūrėti į visas galimybės. 153 straipsnis apima tiesioginio valdymo galimybę, tai yra geras metodas. Tuo tarpu kitais atvejais galbūt reikėtų e, taikyti netiesioginį valdymą ar e, bendrą valdymą. Na, nebūtinai apie bendrą valdymą turėtume čia kalbėti, tačiau svarbu palikti e, atvirus, atviras galimybės priklausomai nuo konkrečių aplinkybių. Ir jei jūs manęs klausėte, ar reikėtų naudotis tik tiesioginio valdymo metodu, tai nepritariu tokiai minčiai. Manau, kad turėtume kalbėti ir apie jungtinį valdymą su nacionalinėmis organizacijomis. Pone pirmininkė. Man atrodo, kad aš atsakiau visus klausimus ir pastabas. Ačiū auditorumų atstovui. Dabar sutiksiu žodį komisijos atstovui Norėčiau šiuose diskusijose daugiau dėmesio skirti ir sukčiavimo problemai, ar e, atliekant e, tą kontrolę, ar komisija, audito rūmai išvelgė sukčiavimo atveju ir kaip buvo elgiamasi, jeigu buvo nustatyti sukčiavimo mhm. atvejai. Merci beaucoup, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai, poniai Ajala Sender, dėl uh, laiko terminų vidaus auditui. Labai trumpai pristatysiu procedūrą. Komisijos atitinkami skyriai atlieka, parengia planus rizikos, riziką pagristam auditui, nesvarbu, ar jie susijęs su jungtiniam tautom ar kitom organizacijom. Jei į tą segmentą patenka ir jungtinės tautos, tai tuomet taikome tą patvirtinimo procedūrą. Ir dabar mes jungtinės tautas informuojame, kad mes norime ką nors tikrinti, kokį nors jų projektą Ir mes dabar turime galimybę sakyti, kad vietoj patikrinimo mes renksime vidaus audito ataskaitą. E, tiksliau, jeigu jie turi jau tokią ataskaitą, jie gali ją mums perduoti ir mes bandome taip pritaikyti tą vieno audito principą. Taigi jie perdoda mums savo auditą vidinį, Ir tai reiškia, kad mes kaip ir iš esmės nekeičiam tų patikrinimo procedūrų, nieko naujo neįvedam, tiesiog gauname audito ataskaitą iš jungtinių tautų ir praktikoje. Tai irgi jau taikome su įvairiom agentūrom, yra informacinės technologijos tam tikros, kurios mūsų darbuotojams leidžia gauti prieigą prie kitų organizacijų duomenų bazių. Toliau ponui Hatsimarkakis atsakysiu. Jo klausimai labai svarbus esminiai projektai Dirbame su jungtiniam tautom, kai e, reikia techninių tam tikrų pajėgumų ir taip pat taikome matomumą. E, Farfa darbo grupių posėdžiuose viską suderiname, paskutinis vyko balandžio mėnesį ir e, visos delegacijos pateikė ataskaitas šiuo klausimu ir visos jos dabar teigia, kad na, procedūros tikrai ženkliai pagerėjo. Toliau antroji jūsų minėta opcija - kelių donorų patikos fondai. Šį principą irgi labai dažnai naudojame, patys matėte iš mūsų dokumento. Kai mums atrodo, kad jungtinės tautos užima geriausią padėtį, pavyzdžiui, Sudanas, e, jo atveju yra kūriamos naujos struktūros, e, atliekama daug projektų, parama teismams, e, išminavimo projektai ir taip toliau. Ir jei manome, kad tam tikrais atvejais tie keli donorai gali geriausiai veikti, kai jiems vadovauja jungtinės tautos, jie gali dirbti po jungtinių tautų skiečių, tai tuo met mes taip ir darome, taip ir dirbame. Na, bet e, tai tad tokiais atvejais tie patikos fondai tikrai yra geriausias variantas. Trečias variantas - bendri įnašai į bendrijos biudžetą. Tai darėme tik tai žmogaus teisų vyriausiai galiotinio atveju, nes finansavome tada jau ne konkrečią veiklą, juk svarbiausia buvo tam tikros tarnybos, tam tikro kandidato nepriklausomumas e, bet, e, kaip jau buvo sakyta, mes nesame jungtinių tautų nariai, todėl mes netikiam finansavimo konkrečiai jungtinių tautų agentūrai. E, ir Kai aš susitinku su jungtinių tautų agentūrų vadovais ir jeigu jie prašo iš mūsų finansavimo, tai aš jiem visada sakau tą patį, kad apie tai galėsime pakalbėti, kai mes tapsime jungtinių tautų nariais. Taigi diplomatiškai tariant, atsakymas visada yra ne, jeigu yra prašoma konkretaus finansavimo kažkokiai agentūrai. Ponui Gajer atsakysiu. Taip, ponas Frodiu tikrai dalyvavo FAFA sustikime balandžio mėnesį. Aš taip pat jame dalyvavau. Jūs klausėte, kokia atmosfera vyravo, kaip viskas vyko. Galiu pasakyti, kad tada mes kalbėjome, tame susitikime kalbėjome apie matomumo principą, susitarėme dėl auditų, susitarėme dėl bendrų gairių. Ir tas susitikimas buvo labai naudingas, o kitas e, parodys, kaip viskas vyks toliau. Toliau, pana Janhauser, pasakysiu, kad um, Dabar turime delegaciją Sudane, o Sudanas pats jau yra nepriklausoma šalis. E, taigi mes po truputį galėsime įvedinėti kitus modalumus, pavyzdžiui, parama biudžetui, nes suverenumas yra įtvirtinamas valstybės ir akivaizdu, kad reikia remti vyriausybę šalies, padėti jiems e, įgyvendinti pagrindinius E, reikalavimus, kurių reikia funkcionuojančiai valstybei. Tad greičiausiai Pietų Sudanui teiksime biudžetinę paramą, vėlgi per jungtinės tautas, bet anksčiau tokios galimybės nebuvo, nes nebuvo atskiros valstybės. Tad dabar keičiam jau tą paramos modalumą, nes pati situacija keičiasi. Ir galiausiai ponui Audį atsakysiu. Norėčiau pasakyti, kad, na, kalbame apie tai ir auditorumo ataskaita, ir kiek žinau, mūsų bent jau informacija, remiantis mūsų informacija, jokių sukčiavimo atvejų mes kaip ir nematėme, neižvelgėme. Pone Jala, labai trumpai. Sí. Bueno, solamente ver que había unas, por aquí encontré unas garantías bancarias que estaban faltando. Ačiū. Na, kiek žinau, kiek buvo kilę problemų dėl suklastotų banko sąskaitų ar ataskaitų. Uh, Tad nežinau, gal prie Olafo apie tai kalbėti geriau reikėtų. Bet norėčiau dar grįžti prie rizikos. Mūsų piliečiai moka mokesčius ir taip tiesa, jie taip pat gali išsakyti savo nuomonę dėl Irako, pavyzdžiui, ir, ir taip toliau. Tad jie domisi šiais klausimais. Ir tai būtent yra tokie atvejai, kai piliečiai, mūsų piliečiai asmeniškai nori padėti, prisidėti sprendžiant tokias problemas kaip e, elgesys su moterimis, pavyzdžiui. E, ir tokiomis temomis gali kilti ta diskusija dėl rizikos, ko, kokį rizikos lygį galime toleruoti, koks yra leistinas tas rizikos lygis. Uh, Tad aš dar daug kalbėjau su piliečiais apie tai ir visi jie nustemba, kad nėra bendros europinės audito kažkokios sistemos, kuri tikrintų šios dalykus. Tikrai, pavyzdžiui, projektų tolesnis tikrinimas Budapešte nėra tapatus dalykas projektų tikrinimui Afganistane. Tai yra skirtingi dalykai. Ir ataskaitoje 21 puslapyje mane nustebino tam tikros pastabos, nes ten yra rašoma, kad sumažėjo vaikų mirtingumo lygis. Tokia pastaba mane tikrai šokiravo. E, lyg ir sakoma, kad tai yra vienas iš elementų arba vienas iš rezultatų to darbo, kurį mes nuveikinėjame. Nežinau, man atrodo, kad tai yra netinkama pastaba, tai yra visai kitas tikslas, mes turėtumėm kalbėti apie biudžeto kontrolės priemonės. Ir lygiai taip pat mūsų piliečiams yra skirtingi klausimai, kurie jiems yra skirtingai svarbus. Tiesiog tai yra skirtingi aspektai, skirtingos temos ir būtų labai naudinga, jei turėtumėm daugiau audito priemonių, kurios galėtų aiškiai atskirti skirtingas temas ir klausimus, nes būtent mūsų piliečiai irgi skirtingai viską supranta. Tai komisijos atstovai iš mandagumo aišku galėjote ir man atsakyti į mano klausimą. Todėl, kad aš labai aiškiai jums uždaviau klausimą, kad pasikeitus aplinkybėm labai aiškiai matosi, kad yra kontrolė nepakankama ir kad galimi labai didelio masto piknaudžiavimo atvejai ir kad išėnant iš šito ar nereikėtų keisti visą e, priežiūros sistemą ir atsakomybės klausimą. Ir todėl aš tikrai noriu padėkoti auditorumo atstovui, kuris labai aiškiai atsakė į mano užduotą klausimą, kad iš tikrųjų reikia, kad būtų atsakinga institucija, o mes Europoje kitos neturim kaip Europos komisija, kuri ir kurtų kartu su jungtiniam tautom naują sistemą, kaip gauti duomenis, kaip gauti, kaip surašyti procedūras, bet kad šita institucija Europoje būtų labai aiški ir mes ateityje susirinkę įvairius svarstymus ar komitete, ar plenarinių posėdžių metu labai aiškiai klaustumėm vienos institucijos, kodėl atsitiko tokie ir tokie dalykai, kad šiandien yra nepagristi, pavyzdžiui, 2 milijardai eurų išleistų pinigų. Tai aš tikrai teiksiu tokias pastabas ir tą Europos komisija turi turėti, tai yra turi žinoti. Ačiū labai. Le, le dernier point à l'ordre du jour a été reporté. Euh, Turime dar šiek tiek laiko ir dabar jau antras klausimų raundas. Tai dabar suteikiu e, žodį komisijos ir auditorumo atstovams. Ir norėčiau pabrėžti sukčiavimo e, problemą, nes iš tiesų mūsų mokesčių mokėtai netoleruoja tokių dalykų. Ir tiesiog tie tos sutartys, kurios buvo pasirašytos ir taip pat finansinis reglamentas 2003 metų komisijos sutartis pasirašyta tiesiog bandant išsiaiškinti, kiek to sukčiavimo atveju yra. Ar audito grandinėje auditoriai išvelgia sukčiavimo atveju? Ir ar yra procedūra, kaip būtų galima informuoti apie tai ir kaip, aišku, spręsti tą sukčiavimo atveju, gal tarptautiniu pagrindu tą sunku daryti. Tačiau ar visi auditoriai jūs informuoja apie tokius atvejus ir ar jūs juos įpareigojate imtis kažkokiu atitinkamu veiksmu ar ne? Well, first of all, my apologies to Mr. Balsitis. Atsiprašau, pono Balčyčio, jei aš tinkamai supratau klausimą, tai jis buvo toks. Ar gali kažkaip valstybės narės, komisija ir kitos šalis kartu e, stebėti e, atsakomybę jungtinių tautų ir prašyti tos atskaitomybės ir atsakomybės? Atsakymas būtų taip, yra jungtinių tautų valdyba, e, kurioje yra įvairių valstybių atstovai ir jie iš jungtinių tautų įvairių agentūrų surenka vidaus auditus ir reaguoti gali į rezultatus. Bet vėlgi priminsiu, kad mes, ES, nesam jungtinių tautų narė, mes nesam toje valdyboje. Bet kaip jau buvo minėta, dabar mes turime prieigą prie tų pačių ataskaitų, tų vidinių ataskaitų ir bent jau tuo galime pasidžiaugti, nes galime dalyvauti tame stebėjimo mechanizme. Aš atsiprašau, jeigu vis tiek dar ne iki galo atsakau jūsų klausimą. Toliau ponas Odi, e, jūsų klausimas. Jungtiniam tautom taikomi tie patys reikalavimai kaip vis, visiems mūsų partneriam, tai yra pranešti apie sukčiavimo atvejus ir procedūros dėl išieškojimo sumų yra tos pačios. Taigi, e, sukčiavimo lėšos, kurios buvo neteisingai panaudotos, gali būti išieškotos iš jungtinių tautų kaip ir iš bet kokio kito partnerio. Bien, je donne la parole à Inge Kągi, Ingai, Ingai suteikiu, suteikiu žodį dabar. Turiu tik pasakyti, kad patikos fondai ir veikia taip, kad jokių įrodymų nereikia. Ir jūs pažiūrėsite dabar į lentelę kurios numeris yra, tai pasakysiu koks. Tai yra šešta lentelė arba ketvirta taip pat audito ataskaitoje. Tai pamatysime, kad 40 e, procentų visos išlaidos nėra niekaip įrodytos, nėra jokių e, įrodančių dokumentų. Taigi galbūt E, klausimą reikėtų klausti kiek kitaip, nereikėtų paklausti, kaip apskritai veikia tie patikos fondai. Aš visai nenoriu žinoti, kur, kuri plyta nupirkta iš ES e, pinigų arba kokia čerpė stogui įdėta iš ES pinigų. Tačiau norėtume žinoti, koks yra ES indėlis bendrame projekte tai padėtų man susidaryti tam tikrą įspūdį. Mes iš tikrųjų kalbame apie tuo, tą pinigų vertę, kuri dabar yra visiškai neaiški. Ir, mėly kolegos, ypač kol mes biudžeto komitete klausime, kiek pinigų išduo, yra skirta, o neklausime, kam konkrečiai tie pinigai buvo skirti ir ar pasiekta buvo užsibrieštų rezultatų, tai kol nepra, nepakeisime savo mąstymo, tol tikriausiai niekas ir nepasikeis. Daug kas e, bando um, visais būdais atsisakyti teikti mums informaciją. Galima pasakyti, kad e, saugumas yra ten nepakankamas, neįmanoma ten daryti tam tikro audito ar kontrolių. Tada iškyla ir kitas klausimas, ar apskritai protinga skirti tokias pinigų sumas, nežinant apskritai, ar e, kažkokiu rezultatu yra pasiekiama ar ne. JAV laikrašiai mirga pranešimais apie tai, kad didelį finansavimo dalis skirta Afganistanui galų gale nusėda privačiose sąskaitose. Taigi tikrai esama tam tikrų rizikų ir labai svarbu, kad mes tose šalyse teiktume pagalbą, tačiau aišku, tikriausiai yra daug sukčiavimo atvejų ir mes vieną atvejį tokį žinome ir panašu, kad niekas negali atsakyti. Taisyklės yra taip sukurtos, kad niekas neturi jokios atsakomybės. Komisija negali imtis jokių žingsnių, nes ji nieko nežino. Todėl donorų fondai ir biudžeto pagalba turi būti taip suformuluota, kad mes galėtume atsekti, kaip teka pinigai ir aišku, negalime pasakyti, kad biudžeto parama e, bus skirta ir taškas ir nieko daugiau. Manau, kad reikėtų daug tikslesnių taisyklių, nei jos yra dabar. Ačiū. Merci, uh, Inge, notre... Dėkoju Ingiai už e, pasisakymą. Baigėme diskusijas dėl ketvirtojo punkto. Ponas Gairis dar nori kažką pasakyti. Atsiprašau. Ja, Inge, danke. Inge, ačiū už išaiškinimą. Manau, kad būtent šiuo klausimu sutarėme. Kiekvienas ir turint omenyje įvairias tarptautinės organizacijas, tame tarpe ir Pasaulio banką, kiekvienas tikimės iš tų e, organizacijų tikslios ataskaitos, kaip buvo išleisti pinigai, e, tačiau to atsakymo taip ir nesulaukėme. O kitas klausimas ar įmanoma pasiekti daugiau matomumo patikos fondų finansuojamuose projektuose, kad matytume, kokia konkrečiai yra ES dalis. Čia yra jau kitas klausimas. Aš manau, kad turėtume numatyti ataskaitų teikimo prievolę. Kitas klausimas, ar E, pasaulio banko ir jungtinių tautų vidaus audito ataskaita mus tenkins, ar mes norėsime savos ataskaitos, vėlgi yra atviras. Apie jį turime dar padiskutuoti, tačiau e, jūs sakote, kad mes nieko nežinome, aš paprieštarausiu tam, nes komisija iš ties suteikia mums informacijos, ir yra išvardinti ilgiausi detalūs projektai, kurie buvo finansuoti iš dalies iš ES fondų. Ir aš e, turiu pasakyti, kai rengiau Afganistano pranešimą, e, tai e, džiaugiausi tuo, kad tam tikro skaidrumo esama. Mes e, neteikėme tiesioginės paramos biudžetui Afganistano atveju ir e, Afganistanas ir negavo ES pinigų dalies. Tuo tarpu amerikiečiai visą tą reikalą apibūdino taip, kad būdami patys labai naivūs, e, aiškino, kad jų teikiama e, finansinė pagalba nepasiteisina, kad e, tie pinigai kažkur yra nutekinami. E, arba pavyzdžiui, kad kartais imamasi tokių procedūrų, kai 50 dolerių yra įspraudžiama Afganistano ūkininkui ar paprastam žmogui rankas prašant, kad jisai daugiau aguonų neaugintų. Tai čia irgi yra tokie metodai, kurie yra taikomi. Uh, Manau, kad iš esmės mes ES turime e, stengtis, kad ES teikiamos lėšos būtų valdomos teisingai reikia prašyti aišku ir ataskaitų ir negalime teikti, kad visiškai neaišku, kur tie pinigai nutek, nuteka. Dabar Afganistano atžvilgių Olaf parengė tris ataskaitas susijusias su nevyriausybinėmis organizacijomis. E, Buvo toks atvejs, kai pavyzdžiui nevyriausybinė organizacija įdarbino savo šeimos narius, nebuvo jokių e, įrodančių finansinių dokumentų. Ir um, situacija buvo ištirta ir aš turiu pasakyti, kad reikalai eina gerin. Tiesa, turime siekti tobulinti ten, kur galime tobulinti, tačiau po, po truputį stumėjomės į priekį. Auditorumai dar nori pasisakyti. Inge, ar dabar, ar po to apibendrinsi diskusijas? Aš tik norėjau akcentuoti, kokia yra mūsų teikiamų pinigų vertė. Ar mes iš tiesų e, pasiekėme tai, ką norėjome pasiekti. Turime kalbėti būtent apie rezultatyvumą. O jeigu apie jį negali, negalima kalbėti, tai jokios išvados yra neteisingos. Auditorumo atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Du parlamentarai dar uždavė man klausimų ir norėčiau trumpai juos atsakyti. Pradėsiu nuo pastaro klausimo. Bendra institucija tarp Europos komisijos ir e, jungtinių tautų. Tai yra galimybė, aišku, komisija turi imtis iniciatyvos. Čia sakau klausimą ponui Balčyčiui. Aišku, mes, e, jeigu būtų imtamasi imamas iniciatyvos, mes galėtumėme savo pastabas išstatyti, bet komisija turi e, imtis iniciatyvos. Dėl e, klaidų rizikos, aišku, tai yra labai jautrios diskusijos, tačiau reikia suprasti, kad audito rūmai negali pasakyti, štai tokia turėtų būti klaidų rizika, klaidų rizikos lygis. Europos komisija vėlgi turimtis iniciatyvos ir kalbėti su Europos parlamentu ir pasiekti kažkokio rezultato. Bet aš puikiai suprantu jūs, kai Afganistane, Irake yra panaudojamos ir taip pat Sudane naudojamos atitinkamos lėšos. Ne visuomet tai yra tas pats, kas tas lėšas panaudoti valstybėse narėse. Aišku, skirtumas yra. Tačiau, aišku, tos diskusijos turi vykti tarp komisijos ir parlamento. Taip pat e, jūs minėjote paskutinį punktą 21 puslapyje Aš manau, kad skirtingai reiktų interpretuoti tą punktą. Kas ten yra parašyta? Kalbant apie efektyvų lėšų panaudojimą, daromi trys dalykai. Pirmiausia yra efektyvumas. Ar buvo pasiektas rezultatas? Ir jeigu po to norite patikrinti, ar rezultatas buvo pasiektas, reikia grįžti prie pradinės stadijos, atspirties taško. Pavyzdžiui, dvigubai sumažėjo mirtingumas. Pradžioje komisija turėjo nustatyti bazinį lygį, kiek, koks buvo tas mirtingumas. Nes po to jau negalima pasakyti, ar tikslas buvo pasiektas ar ne, jeigu nebuvo nustatyti tie baziniai lygiai. Taip pat, pavyzdžiui, vaikų mirtingumas Europos komisija užsibrėžė tikslą dvigubai mažinti mirtingumą, tikslas yra aiškus, tačiau kitais atvejais nebuvo pateikti atspirties taško skaičiai. Taigi komisija turi parlamentui aiškiai pasakyti. Mes jungtinėms tautoms skiriame lėšas Sudanui, Afganistanui, Irakui tas atspirties taškas yra štai koks, o rezultatas siektinas yra štai koks. Tačiau parlamentas tokiu atveju turėtų priimti sprendimą. Ir parlamentas turi matyti konkrečius skaičius, įskaitant ir pirminius skaičius. Bazinius skaičius. Pavyzdžiui, jeigu norime užtikrinti didesnį lankomumą, mokyklų lankomumą, Taigi vėlgi reikia pradėti nuo to, kad turime pasakyti, koks dabartinis yra lankomumas. Jeigu dabartinis lankomumas aiškus ir tai aiškiai atsispindi komisijos dokumentuose, tuomet užsibrėžiamas tikslas - didinti mokyklų lankomumą. Tačiau parlamentas mūsų manimų turėtų turėti galimybę priimti sprendimą ir gauti visus duomenis, bazinius duomenis, pirminius duomenis kad galėtų nuspręsti, ar projektas davė poveikio skait, skaičių išraišką. Konkrečiai skaičiais vertinant. Taigi toks būtų pavyzdys ir dar kartą ačiū už pastabas. Dėkoju, ar pranešėja norėtų apibendrinti diskusijas. Panašu, kad ji tą jau padarė. Taigi, jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, baigėme diskusijas dėl ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Penktasis darbo tvarkės punktas yra Europos kovos su sukčiavimu tarnybos reforma. Šis klausimas. Šis klausimas dabar bus aptariamas ir dėkoju visiems pasisakiusiems ir žodis iš karto pranešėjai, ponė Ingi Greslė. Labai ačiū. Šiandien aš tikriausiai daugiausia kalbu, tačiau šis klausimas buvo nuolat nukeliamas. Ir dabar, kalbant apie paskutinę Olaf ataskaitą, po penkių trialogų trukusių ištisas dienas, noriu padėkoti visiems už, už ištvermę, 13a straipsnio atveju mes, mums visai nedaug beliko iki, iki finalo. Dabar turime e, kitą um, reglamento redakciją. E, Pariškintų šriftų yra pateikti mūsų pakeitimai. Um, pabaigoje rasite tas rytis, kurių e, kurios yra taisytinos. Pirmajame priedė yra pateikta informacija, kurios dalys nebuvo integruotos į patį pasiūlymą. Kaip matote, situacija gerėja, tų šviesių vietų yra vis mažiau, tačiau e, didžiausi sunkumai yra su komisija, o ne su taryba um, dėrėtis. Todėl iškyla klausimas, ar mes norime apskritai, kad OLAF būtų nepriklausoma tarnyba ar pavaldi Europos komisijai. Turėtume skambinti visais pavojaus varpais, todėl kad dabar komisija bando apriboti OLAF um, savarankiškumą. Aš dar kartą šią temą labai aiškiai kalbėsiu kito mūsų posėdžio metu jei diskusijos vyktų tik su pačiu, pačia Olaf, tai būtume pasistumėję daug labiau į priekį. O dabar nepriklausomai nuo to, ar kalbame su komisijos nariu šiametą, ar generaliniu sekretoriatu vis dėlto e, sutinkame blokavimą. E, nesusitarėme dėl kai kurių apibrieščių. Pirmiausia, kas yra pažeidimas. Ši apibrieštis yra perimta iš kitų reglamentų ir turime nagrinėti šios tarnybos kompetencijas e, konkrečiose valstybėse narėse. Mes manome, kad tarnyba nėra atsakinga už pažeidimų tyrimą. E, tuo tarpu tarybos pozicija čia lab, yra labai aiški dėl ekonominės veiklos operatorių netiesiogiai įtrauktų apibriešties. Neaišku, ką reiškia ta tiesioginė ar netiesioginė įtrauktis. Bandome uh, patikslinti ketinimų memorandumą ir komisija nori numatyti teisiškai neprivalomą į charakterį. Tačiau aš manau, kad nėra prasmės sudaryti tokius e, susitarimus, kurių vėliau nebus laikomasi. Dar nežinome, kaip reikėtų vertinti Olaf galimybę turėti prieigą prie informacijos apie įvairius biurus. Rytoj vyks pasiruošiamasis posėdis kartu su šešėlinės pranešėjas. Bandysime susitarti, kaip mes išspręsime šį klausimą. Dar yra vienas klausimas - duomenų apsaugos klausimas. Turime apsispręsti, kokia turi būti OLAF prieigos prie duomenų apimtis. Taip pat turime pasvarstyti, kokios proceso apsaugos teisės turėtų būti numatytos OLAF organizacijai. Dabar, tiksliau, kokios procedūrinės garantijos E, yra numatyta ir nauja patarėjo peržiūros klausimais review advisor e, pareigybė. Ir e, čia mūsų pasiūlymų nėra pritariama, tačiau mes tikimės, kad susitarsime. Mūsų darbai vyksta remiantis 2008 metų rezoliuciją. Tiesa pasakius, pavyzdžiui, prieiga prie valstybių narių biurų informacijos. Šie klausimai yra aptariami atskirai. Šis klausimas bus aptartas ir rytoj. E, taip pat bus aptarti tokie klausimai kaip stebėsenos komiteto e, kai kurių funkcijų dubliavimasis. E, yra tam tikrų temų, kurios dubliuojasi, pavyzdžiui, kadencijos klausimas. Apie šį klausimą taip pat kalbėsime ir rytoj. Taigi, Mes e, dirbame labai, labai skaidriai, nėra absoliučiai jokių e, paslapčių, tačiau aš būčiau dėkinga, jei pirmininkaujant Lenkijai mums pavyko dėl šio klausimo. E, tikrai Šio klausimo buvo diskutuota labai ilgai ir pirmininkaujantį Lenkiją dabar situaciją vertina pesimistiškai, negalvoja, kad spės Tačiau aš noriu kreiptis į Lenkijos kolegas, bandydama suteikti jiems daugiau vilties ir optimizmo. Gruodžio 6 dieną vyks paskutinis darbo grupės posėdis. Būtų gerai, kad e, pasisektų pasiekti tam tikrų apčiuopiamų rezultatų. Tai yra labai svarbu Noriu paskatinti ir Olaf e, paskubėti, paspartinti tą dėrybų tempą. Yra dar keletas e, atvirų klausimų, kaip minėjau, susijusių su apibrieštimis ir taip toliau. Aš noriu paprašyti visų kolegų 9 valandą ateiti į posėdį, todėl kad visų jūsų balsų mums reikia. Ačiū. Merci. Dėkoju. Pona Šacimarkakis. E- Pirmiausia, noriu pagirti kolegę Greslę už tai, kad jos pozicija tarybos ir komisijos atžvilgių yra labai griežta. Ačiū ir už jūsų skaidrumo pastangas. Aš noriu tarti keletą žodžių pirmiausiai apie finansinių interesų apibriešti. Mėla kolegė Greslė norėtų platesnės apibriešties. Gruodžio mėnesį taryba pateiks savo poziciją dėl e, pakeitimų. Ar e, bus numatyta e, fiskalinė sąjunga, ar bus numatyta kita finansinė sąranga Europos centriniam bankui, galbūt naujos OLA funkcijos. E, todėl, turint omenyje, kad ir galbūt bus sukurta e, federalinės Europos Sąjungos fiskalinė sąjunga, daug dalykų pasikeis. E, šiame komitete mes nekartą diskutavome apie Europos stabilumo fondo priemonę ir manau, kad š šios diskusijos yra neatsiejamos e, nuo šios priemonės. Dėl parlamento narių biurų teikiamos informacijos tiek Zalber, tiek Severin, tiek Taler e, prašė Olaf kai kuriais atvejais e, padaryti atlikti tyrimus ir patys parlamento nariai suteikė prieigą naudotis e, savo biuro informaciją. Šie pavyzdžiai rodo, kad kai kurie parlamento nariai pageidauja bendradarbiavimo su Olafu. Ir šie pavyzdžiai taip pat rodo, kad jei yra pakankamai e, laisvano, savanoriškumo, tai tuomet tas tyrimas, kurį vykdo Olafas, gali būti labai skaidrus ir greitas. Aišku, yra ir neigiamų pavyzdžių. Ir kol mm, veiksmų nesima Europos prokuratūra, tol kai kurie parlamento nariai yra nepasirengę bendradarbiauti su OLAF. Tačiau aš manau, kad nereikėtų daryti jokių um, barjerų. Kitas klausimas - priežiūros komitetas. Tikrai turėtume išvengti kai, kurio, kai kurių kadencijų dubliavimosi. Tačiau, e, kalbant apie pačią sąrangą, neturėtume siekti mikrovaldymo struktūros. Uh, E, gal nesigilinkime į kai kuriuos labai smulkius niuansus, tiesiog norėčiau palinkėti Gresliai ir toliau išlikti tokią griežtą. Pone Ayala Sen. Sí, gracias, presidente. Yo sí también eh, felicitar a la colega Gresle por todo el trabajo que está. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau savo ruoštų padėkoti ir pasveikinti ponę Greslę, jai atlikus e, puikų darbą rengiant pranešimą. Šis pranešimas iš tiesų bus e, ypatingai reikšmingas. Ir kalba neina vien tik tai apie prieigą prie parlamentarų biurų. Tai yra tik tai viena problemos dalis. Man svarbiau pasirūpinti, kad juridiniai ar fiziniai asmenys, kurių atveju yra vykdomos procedūros, kad jie būtų apsaugoti taip pat ir kiek laiko užtrunka tos procedūros. Panašu, kad procedūros nuolatos vilkinamos, užtrunka labai ilgai. Na, o valstybėse narėse tokių teisinių procedūrų trukmė gali daryti neigiamą įtaką pačios demokratijos būkliai. Na žinoma, Olafas yra komisijos viduje, bet yra nepriklausoma institucija. Tai iš principo kaip ir institucija, kuri niekam nepriklauso, bent jau taip ji save pateikia. Na ir tai sukuria tam tikro neiškumo ir tai e, daro įtakos tiems teisiniams ar juridiniams asmenims, kurie yra Olafo tyrimo objektai. Taigi aš norėčiau kad Olafas gautų tokį statusą, kuris būtų teisiškai aiškiau apibrieštas, nesvarbu kiek bus įtraukta patarėjų ar panašiai, vis tiek bus žmonių, kurie dirbs Olafui ir jie pirmiausia bus interesuoti ginti Olafą. Yra priežiūros komitetas, tačiau mano manimu tai yra vienintelė institucija, kuri gali mums pateikti nepriklausomos informacijos ir ne, užkerta kelią tokioms e, neiškioms ir sudėtingoms situacijoms Olafe. Kitas klausimas, darbo atvarkės punkto klausimas yra atidėtas, bet aš dar norėčiau pasakyti, kad e, man šis klausimas rūpi ne vien dėl to, kad uh, komisija bando prižiūrėti Olafą, o mes turime užtikrinti Olafo nepriklausomumą. Tačiau gavome šiek tiek informacijos apie tai, kad keičiasi Olafas. Ir svarbu, kad Olafas būtų tyrianti institucija. Tai reiškia, kad nepriklausomumas yra labai svarbu. Kalbant apie tyrimus, kuriuos Olafas atlieka. Ir svarbu, kad nesvarbu, kas atsitiktų Olafui viduje ar išorėje, labai svarbu, kad ta tyriamoji veikla liktų nepriklausoma ir pagrindinė Olafo prievolė. Svarbu, kad Olafas atliktų savo darbą, o nesimtų kitų darbų. Būtent bendrautų su statis, statistais, statistiką atliekančiais asmenėmis ir panašiai. Pridėtinė šios institucijos veikla yra tyrimai, tyriamoji veikla. Pridėtinė šios įstaigos veikla. E, vertė yra tokia. Taigi, panašu, kad priežiūros komitetas atlieka priežiūros vaidmenį ir tai mums suteikia galimybę pasirūpinti, kad Olafas išliktų nepriklausomas. Mhm. Ponas Balčytis. Pirmininkė, Iš tikrųjų, Olafo reformos dokumentas, manau, ypatingai mūsų komitetui ir po Lisabono sutarties ir visom finansinėm institucijom yra vienas iš svarbiausių. Ir todėl tikrai pirmiausia noriu padėkoti pranešėjai Ingeborgai, kuri toleravo ir mano galbūt nebuvimą labai aktyviai dėrybose dėl dėl, tiek dėl objektyvių, tiek dėl subjektyvių priežasčių. Tačiau iš tikrųjų, kaip ir buvo paminėta mano kolegės Inesos, ši čia klausimas yra, kaip mes teisingai spręsime Olafo nepriklausomumą, taip ateityje žymiai paprasčiau ir lengviau turėsime ir informaciją, ir galėsime atsakyti daugelį klausimų dėl pinigų, išleistų pinigų efektyvumo ir veiksmingumo. Mes prieš tai jau turėjom vieną klausimą, kuriame labai gana taip aktyviai diskutavom. Šį čia, aš manau, Olafo reformos patys pagrindiniai principai, jie nekelia jokios, e, jokio prieštaravimo ir visi sutinkam, kad tai, kas yra šiandieną pateikta, pasiekta, tai iš, tikrai, iš tikrųjų yra didžiulė pažanga. Ir kas yra svarbu, manau, kad tą supranta ir pati Olafo institucija ir jau, manau, supranta pati Europos komisija, kad Olafas turi būti nepriklausomas kad jisai turėtų teisę rinkti, prieiti prie tam tikrų domenų, kad joje turėtų būti numatytos pačios pagrindinės politinės, kaip mes galim pavadinti, arba kitos pareigybės, kurios turėtų teisę kažkiek tai spręsti, ką reikėtų daryti ir ko nereikėtų daryti. Bet iš kitos pusės mes turime ir apriboti Olofo nepriklausomumą taip, kad jisai iš tikrųjų atitiktų mūsų pagrindinį tikslą būtų tikrinimo organizacija, institucija ir teisingų duomenų pateikimo institucija. Ir todėl aš tikrai nenoriu kartotis dėl tų pasiektos pažangos 11 straipsnių, kurioje yra patys svarbiausi, ir dėl e, apibrieščių problemos, dėl prieigos prie duomenų, dėl procedūrinių garantijų. Manau, kad Inesos irgi labai geras yra pasiūlymas, kad turi būti sukurtos atitinkamos procedūros. Ir tikrai reikia tikėtis, kad šitame procese, e, kaip ir buvo paminėta pačios Ingeborgos, kartu su Lenkija, mums pavyks galutinai susitarti dėl galutinio dokumento ir kad iš tikrųjų ateityje Olafo institucija bus e, žymiai aiškesnė e, ir mes turėsime labai aiškę ES struktūrą, kurioje jis bus vienas iš vadovaujančių institucijų. Ir labai svarbu, manau, kad šiandieną dar labai daug yra problemų dėl atitinkamų valstybės narių institucijų bendradarbiavimo, dėl Eurojusto, dėl Interpolo ir visų institucijų esančių valstybėse, kaip saugumo departamentai, įvairūs e, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos. To šiandieną dar nepakanka, bet aš manau, kad tai yra ateities klausimas. Ačiū labai. Merci, euh, chers collègues. Dėkoju kolegoms. Ar komisija norėtų tarti žodį? Non. Rassurez-nous. Ne. Galime žodį tarti. Komisija džiaugiasi galėdama dirbti su ponia Greslė ir su taryba, kad e, būtų galima pagerinti šį Olafo reglamentą. Būtent komisija pateikė pasiūlymą ir mes e, dirbame bendradarbiavimo dvasioje ir e, ponia Greslė ir komisija, aišku, susiduria su tam tikromis problemomis dėrybose, bet tų problemų tikrai nėra didelių ir visos institucijos siekia to paties tikslo, kad Olafas būtų nepriklausomas, efektyvus, kad Olafas vykdytų aiškias procedūras. Ir būtent dėl tos priežasties komisija tikisi, kad reglamentas reglamente atsispindės patys svarbiausi dalykai, būtent procedūrinės garantijos bus numatytos ir čia tikrai nereikia kurti papildomų teisės aktų ir visas detalės surašyti apie tas procedūrinės garantijas. Jos turi būti labai aiškiai nustatytos jau šiame reglamente. Aišku, dėl įvykdymo. Įvykdymo dalykų nebazinėme teisės akte tie dalykai turi atsispindėti vėlesniuose teisės aktuose. Europos komisija tikrai neketina pažaboti Olafo nepriklausomumo. Priešingai Europos komisija yra suinteresuota tuo, kad e, tų asmenų teisės e, būtų apsaugotos, visų institucijų, agentūrų teisės būtų apsaugotos ir Europos parlamentas suinteresuotas tuo, kad e, deputatų ir jų padėjėjų teisės būtų išsaugotos. Tačiau turime kažkaip surasti atitinkamą pusiausvyrą dėl duomenų apsaugos, kalbant apie visus asmenis. Taigi ieškome sprendimų, ne, neteigiame, kad jas jau, tuos sprendimus jau suradome, bet tikimės, kad jų pavyks pasiekti tolesnėme darbe ir norėčiau padėkoti poniai Gresinai. Bon, pour... Ačiū už tokius gražius ketinimus. Olafas nenori pasisakyti. Ne. Ar norėtumėte kokį žodį tarti? E, Oui, monsieur le président, euh, très brièvement. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai, tik tai norėčiau pabrėžti tai, kas jau buvo pasakyta. Būtent Olafo nepriklausomumas, vykdant tyrimus, yra labai svarbus tikslas. Visais atžvilgiais tai yra tarp institucinės, tarp, ši, Olafas lieka tarp institucinę funkciją. Ir norėčiau patvirtinti tai, kas buvo jau pasakyta. Būtent e, trilogo posėdžiai prasidėjo labai konstruktyvioje dvasioje ir, aišku, Olafas nėra teisės, aktų, teisės aktus kurianti institucija, tiesiog mes norime irgi pozityviai prie to proceso prisidėti. Ir aš manau, kad visos dėrybų šalys siekia rezultato ir tikiuosi, kad ta dinamika, kuri įsivyravo parengus puikia ir puikų pranešimą parlamentui ir taip pat e, pirmininkančios valstybės dėka vyraus ir toliau. Ir norėčiau pasakyti poniai Greslė, kad dar nepasiekėme apčio, apčiopiamų rezultatų su pirmininkaujančia Lenkija, tačiau norime, kad tos dėrybos būtų pratestos ir, aišku, sieksime rezultatų, ko galima greičiau. Yra akivaizdus ryšys tarp šios reformos ir to, kas vyksta viduje realiai yra mąstoma apie Olafo pertvarkymą, darbo tvarkos reformą. Taigi mes savo ruoštų norime, kad ta reforma vyktų, ko gal, įvyktų ko galima greičiau ir kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas ir saugumas mūsų vykdomoms procedūroms. Kalbant apie procedūrinės garantijas, atliekant Olafui tyrimus, norėčiau pabrėžti, kad visos trys institucijos siekia bendro tikslo, tos, kurios dalyvauja trilogo posėdžiuose, būtent apibrėžti bendrai tą finansinių interesų savoką tokiu būdu, kad ji, ta savoka būtų kuo galima platesnė atsižvel, ir kad būtų atsižvelgiama ir į institucinius pokyčius. Taigi mūsų bendri tikslai yra labai aiškus ir jokių esminių problemų mes e, su jokiamis asmeninėmis problemomis nesusidurėme. Ačiū ir pranešėjai norėtų dar apibendrinti. Kadangi mes tokie mieli ir malonūs, tai tarsiu dar keletą žodžių. Aišku, nenoriu komisijai įkyrėti. E, reikalingi ir bičiuliai, ir panašu, kad aš turiu čia tik bičiulių, ir tai yra nuostabu. Tačiau yra vienas klausimas, kuris priverčia susimastyti. Ar mes kartu dėrėsimės ir dėl naujos vidinės Olaf sąrangos generalinio, galbūt Olaf e, generalinis direktorius pateiks e, tam tikrą uh, schemą, kaip jis įsivaizduoja, kokia turėtų būti OLAF struktūra. Tačiau sulaukę tos informacijos iš OLAF generalinio direktorio supratome, kad mūsų nuomonės čia išsiskiria. Aš suprantu, kad generalinis direktorius turi labai plačias kompetencijas, tačiau kalbant apie vidinės struktūras, teisėtumo kontrolę, uh, ir tyrimų procesą, tai e, tam tikri aspektai e, čia vis dėlto ne dėl manęs suvokiami skirtingai. Aš manau, kad turime e, pačią tarnybą taip reformuoti, kad suprastume, kur, kas yra kas ir kas už ką atsakingas. Taigi tas paskutinis pasiūlymas man visiškai nepatiko dėl vidinės Olaf uh, reformos. E, dar vienas dalykas e, dėl generalinio direktoriaus pavaduotojo paskyrimo. Tie naujieji mobiliai telefonai yra visiškai neįmanomi. Aš taip pat nelabai sutariu su savo telefonu. Tačiau nepaisant to. Taigi tas e, IPN reikš, kad pats generalinis direktorius galės nominuoti tam tikrus kandidatus. Tai vėlgi turėtume skambinti pavojaus varpais, kad čia nukentės e, nepriklausomybė OLAF dėl priežiūros komiteto generalinis direktorius tas bylas, dėl kurių tyrimas yra nutrauktas, kur yra e, pateikta dalinė informacija ir apie žmonės, kurie informuoja institucijos viduje apie pažeidimus. Taigi, e, jei ši informacija nebus toliau perdodama, tai mes pažabosime e, bet kokią darbuotojų pranešančių apie teisės pažeidimus institucijos viduje veiklą ir šis reiškinys kaip toks išnyks. Manau, kad šie klausimai yra itin svarbus ir jie bus aptariami ir darybose. Ir dar vienas klausimas. E, ko pati Olaf tarnyba ir komisija tikisi iš darbuotojų statuto reformos. Dabar e, yra naudojamasi kai kuriomis disciplininėmis procedūromis, e, kai galime taikyti tam tikras administracinės sankcijas tuo met, kai teismo sprendimas dar nėra priimtas. E, manau, kad Dabar jokių didesnių pakeitimų daryti tarnautojų statute nereikėtų. Kai kurie dalykai tikrai kelia nerimą. Dar e, vienas galvos skausmą keliantis klausimas yra derinimo procedūra, consultation procedure. E, Pone kolegė Sender kalbėjo apie procedūrų kodeksą. Ir aš puikiai prisimenu, kad 2008 metais, Ines, tai buvo tavo pakeitimas, e, prašyti, kad keičiant e, tyrimų proceso taisyklės, procedural code, reikėtų, kad tas keitimas vyktų taikant bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Tuo tarpu tyrimų proceso taisyklės yra labai svarbus projektas ir vargu ar mes jį pradedame nuo, tos, nuo to galo keisti. Kolega Šacimakakis čia mm, kalbėjo apie tam tikrus dalykus, kuriuos turėtume apmastyti. E, tame tarpe ir finansinių interesų apibriešties keitimą. Aišku, fiskalinė sąjunga reiškia, kad bendradarbiavimas ES lygmenių turės būti dar glaudesnis, dar efektyvesnis ir dar reikalingesnis. Todėl ši reforma, apie kurią kalbame, tikrai yra reikalinga ir todėl turime labai kruopšiai apie viską pagalvoti, tame tarpe ir apie priežiūros komiteto um, kompetencijas. Noriu atsiprašyti kolegės Ajala Sender, jo labiau, kad aš manau, kad galime ir taikiu būdu kaip nors susitarti dėl šių klausimų, tačiau dabar matome, kad tas taikus susitarimas yra beveik neįmanoma šiuo atveju. Ir aš manau, kad galbūt būtų galima įrašy įtraukti kai kuriuos straipsnius į reglamentą tiesiogiai susijusius su Um, atlyginimais darbuotojams, ne, Olaf nepriklausomybę ir taip toliau. Rytoj turėtume pasvarstyti, ar nereikėtų uh, kai kurių klausimų aptarti. Jau Strasbūrė taip pat apie tai kalbėjo. Aš manau, kad esame dar daug problemų. Tiesa, labai tikiu šio projekto ateitimi. Iš esmės, dėrybų atmosfera yra gan gera, noriu pabrėžti. Mes tikrai esame visi bičiuliai, prisiekiu. Mes tikrai visi siekiame gero rezultato. Gal mūsų nuomonės, kas yra tas geras rezultatas, išsiskiria. Ir Aš noriu padėkoti sekretariato darbuotojai, poniai Menadė, noriu padėkoti savo asistentiai, poniai Fančelo, dėkoju ir frakcijų, um, skirtingų frakcijų kolegoms, patarėjams. Tikrai darbas yra sunkus, tačiau turėkime visi kantrybės, kaip nors mes tą darbą įveiksime. Merci. La commission, euh, Madame Kless-Boujart, a demandé un... Dėkoju. Komisija. Jūs paprašėte žodžio. Prašau. Taip, pirmininkė. Ačiū labai trumpai. Dėl vieno aspekto, kurį minėjo ponė Grėslė. Dėl galutinių ataskaitų siuntimo. E, dėl tų ataskaitų, kuriuo atžvilgiu nereikia imtis jokių veiksmų. Pone Grėslė sakė, kad tai gali uh, pakengti e, konfidencialumui asmenų, kurie teigia informaciją, tačiau taip nėra. Taip nėra todėl, kad e, tiek komisija, tiek duomenų apsaugos institucijos yra aiškiai parašusios, kad asmenų pateikusių informaciją arba skundus pavardės nebūtų minimos ataskaitose. Tad tokių duomenų tose ataskaitose nebus. Yra tik išskirtiniam aplinkybėm minima pavardė asmens. E, taisyklių 9.5 punktas sako, kad tam tikri dokumentai turi būti siunčiami institucijai, agentūrai susijusiai, tačiau e, turiu priminti, kad ne tik komisija gauna ta ataskaita, bet visos institucijos, agentūros, skyriai, departamentai, kurie susiję su tuo atveju. Visi jie gauna tą ataskaitą. Ir vienai par kitaip tokie dokumentai gali reikšti tolesnės administracijas sankcijas. Jei netliekami tolesni veiksmai dėl tos ataskaitos, tai jokių būdų nereiškia, kad ta ataskaita neturi jokios vertės Taigi, vien todėl, kad nėra tolesnių veiksmų, nereiškia, kad ataskaita yra išmetama iš šiukšlidėžę ir kad niekas nepasikeičia. Pasikeitimų tikrai bus ir būtent toks tekstas dabar įrašytas į reglamentą ir tas tekstas nesikeičia visos agentūros, visos institucijos, visi skyriai turi būti informuoti. Čia kalbame ne apie ataskaitos išplatinimą ta ataskaita yra saugoma, taikomi konfidencialumo tam tikri reikalavimai ir ji gali būti panaudojama ginant sąjungos finansinius interesus. Dėkuoju. Ačiū pranešėjai apibendrinti. Apgailestauju, kad turiu grįžti dar kartą. E, penkta nuomonė yra verta dėmesio. Priežiūros komitetas e, nagrinėja 38, 38 atvejus, kurie vis dar yra nebaigti. Ir e, pačioje ataskaitoje yra pateiktos konkrečios pavardės, yra uh, E, teikiama visa informacija, kuri leidžia vėliau galbūt smokti tiems asmenims, kurie praneša apie teisės e, pažeidimus institucijose. Faktas yra faktas. Kai kuriais atžvilgiais turime panagrinėti ir istoriją, e, koks yra santykis tarp OLAF ir komisijos viskas čia yra parengta, paremta tarpuskaita. Komisija e, kai kuriais e, atvejais e, tiesiog gina tarnybą ir visi žino, kas administruoja kai kurios fondus. Aš tikiu, aš tikiuosi, kad mūsų visų interesai yra bendri. Tačiau Kalbant apie asmenis pranešančius apie teisės pažeidimus, turime konstatuoti tą faktą, kad tokių asmenų yra vis mažiau. Ir tikriausiai dabar tapti ES institucijose, tapti pra, pranešančių asmenių apie teisės pažeidimą yra net pavojinga. Galbūt priežiūros komiteto atstovus galėtume pakviesti, padebatuoti kartu, juo labiau, kad šis aspektas yra labai svarbu ir juo yra siekiama apsaugoti ES finansinius interesus. Aš manau, kad turėtume sulaukti visos galimos informacijos, kas vyksta. Priežiūros komitetas teigia, kad poreikis turėti pakankamą informaciją ir tas principas teikti informaciją yra nuolat pažeidžiamas. Mes galime fiksuoti net sisteminius pažeidimus. Aš tikiuosi, kad kitą savaitę, pirmadienį, 9 val. sako, sako kalbėtoje, susitiksime. Aš tikiu, kad turiu vis dar tokių bičiulių, kurie atvyks. Aš tikrai tikiu, tikiuosi, kad mums pavyks žengti į priekį sparčių žingsnių rengiančio reglamento naują versiją. Dėkoju Ingai už apibendrinimus. Panašu, kad daugiau niekas nenori pasisakyti. Baigėme diskusijas dėl penktojo darbo tvarkės punkto. Šeštasis punktas yra atidėtas dėl to, kad nėra pranešėjo kolegos Bartos Tas. Ir jeigu niekas nenori pasisakyti, tuomet Baigiame posėdį, susitiksime trečią valandą po pietų šioje pačioje salėje.